Colleagues, this is not the beginning of the hearing, it's the beginning of the Libe meeting, so... Kolegos, čia neklausimų pradžia, bet Libe komiteto posėdžio pradžia. Tie kolegos, kurie turi dalyvauti Libe komiteto posėdėje, turėtų žimti savo vietas. Norėčiau visų pirma pasiūlyti kai kurios pakeitimus darbo tvarkyje, šeštas ir septintas E, punktai dėl e, tarp institucinių dėrybų dėl Milnosios kortelės bei e, kvalifikacijų reglamento bus atidėti į kitam lybe posėdžiui. Jeigu nėra prieštaravimo, tuomet taip ir bus padaryta. Toliau kalbų režimas šiandien nebus vertimo į maltiečių, kruatų ir gėlų kalbas. Toliau pagal 205 darbo tvarkos taisyklę pranešėjų paskirimai. Pirmiausiai ponė Sipel iš S ir D frakcijos yra paskiriama pranešėja e, reglamento dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo bei elektroninių komunikacijų pranešėja. Kolegos, tie, kurie pavėlavote truputį į posėdį. E, tiems kolegams pranešu, kad dabar vyksta Libe komiteto posėdis, kol kas dar neklausimas. Tad ponė Sipil bus e, pranešėja e, šituo klausimu. Ponis, ponia Kudrytska yra nuomonės, paskiriama nuomonės referentė dėl finansinių interesų ir kovos su e, sukčiavimu. Taip pat e, 17 e, metų lapkričio 28 dieną Europos parlamentas e, gavo e, tarybos e, sprendimo projektą dėl automatinio keitimosi e, duomenimis automobilių registravimo srityje. Taryba paprašė parlamento pateikti nuomonę, kaip galima greičiau per trijų mėnesių laikotarpį. Šiandien vyks elektroninis balsavimas 11 val. Norėčiau priminti nariams, kad turėtų elektroninės balsavimo korteles ir e, prieš tai vykusių dviejų posėdžių protokolų tvirtinimas. Jeigu nėra prieštaravimų, tai laikysime šitos protokolus patvirtintus. Dabar pirmasis klausimas, klausimai Vengrijos klausimų. Ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti visus šio klausimo dalyvius priminsiu, kad šiandien nebus vertimo į kruatų, gėlų ir maltiečių kalbas. Šis posėdis bus transliuojamas internetu. Visų kalbėtojų pasisakymai bus įrašyti. Koordinatoriai Libe komiteto nusprendė 17 metų spalio 24 dieną surenkti viešą klausimą, remiantis 83 darbo tvarkos taisyklių 83 darbo taisyklių straipsnių e, surenkti klausimą dėl Vengrijos padėties. Plenarinis posėdis šiuo klausimu prieėmė rezoliuciją. Gegužės 17 dieną biuras suteikė leidimą renkti šį klausimą. Lapkričio 13 dieną Lapkričio 23 dieną pirmininkas Tajani informavo mane apie šį sprendimą. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, jog lybė koordinatoriai e, susitarė dėl kalbėtojų sąrašo. Į kalbėtojų sąrašą buvo įtraukti e, Venecijos komisijos nariai, tačiau turint omenyje, kad ši komisija dabar e, rengia 113 sesiją Venecijoje. E, ta sesija vyksta 8 8 ir 9 dienomis, tad joks jų atstovas negali dalyvauti šiame klausime. Aš e, taip pat noriu informuoti apie tai, kad leido Vengrijos televizijai filmuoti šį posėdį. Dabar mes pradedame šį e, klausimą. Keletą žodžių dėl kalbėjimo laiko. Mes turime tik tai dvi valandas. Šis klausimas yra mums e, esminės svarbos, todėl turime uh, labai griežtai laikytis kalbėjimo laiko. Pranešėjams e, bus e, nurodytas kalbėjimo laikas prieš pradedam kalbėti. Pirmiausiai aš suteiksiu žodį pranešėjai. Pranešėjai yra ponė Sargentini. E, jūsų kalbėjimo laikas 10 minučių, ponė pranešėjai. Tai labai dausniai numatytas kalbėjimo laikas. Dėkuoju. Aš norėčiau pasveikinti klausimo dalyvius ir norėčiau iš pat pradžių apibrėžti šito klausimo tikslą ir ketinimus. Parlamentas įgaliojo šį e, komitetą parengti pranešimą remiantis e, sprendimu kreiptis į e, tarybą, remiantis 83 e, darbo taisyklių straipsnių. Parlamentas, kaip pasakyta rezoliucijoje, mano, jog Vengrijos padėtis kelia rimtą pavojų, jog nesilaikoma antro sutarties e, straipsnio. Ir todėl pradedama procedūra pagal 7 straipsnio pirmą dalį. Vengrijos e, padėtis e, rodo, jog e, pagrindinių teisių ir laisvių bei teisinės valstybės požiūrių, akademinių laisvių, pabėgėlių ir e, migrantų teisų požiūrių, žmogaus teisų požiūrių, taip pat e, pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimo visuomenės gyvenime požiūrių padėtis yra smarkiai pablogėjus. Ir įvairių teisų e, pažeidimai apima ir LGBTI, e, ir Romus, taip pat kyla problemų teisingumo sistemoje bei kitose institucijose, iškyla konfliktų. E, E, interesų konfliktų problemų ir apskritai e, e, šioje valstybėje narėje iškyla teisinės valstybės principų pažeidimo problema. Tad Vengrijai dabar yra savotiškas um, išbandymų metas ir jinai turi rodyti, jog jinai sugeba atremti šitos iššūkius. Tuo pat metu kai kurių kitų valstybių padėtis taip pat E, yra nerima kelianti ir iškyla pavojus teisinės valstybės principams taip pat. Dialogas yra labai svarbus dalykas šiame kontekste ir jisai turi vykti konstruktyviai ir bendradarbiaujant. Aš taip pat remiuosi 2003 metų e, komisijos komunikatu dėl 7 sutarties straipsnio, kur kalbama apie ES vertybės kuriomis ši sąjunga remiasi. Komunikate Europos komisija teigia, jog septintos straipsnio e, taikymo sritis nereiškia, kad e, čia kalba sukasi tik tai apie ES teisę. E, čia kalba sukasi taip pat e, apie autonomiškus valstybės narės veiksmus, e, pažeidžiant e, teisinės valstybės principus. Ir šiame e, straipsnėje yra numatytos galios Europos e, Sąjungai, e, Europos Sąjungos teisės nuostatų susijusių su teisinės valstybės principais įgyvenimo srityje. 2003 metų komisijos komunikate taip pat kalbama apie pranešimą ir jo e, rengimą bei informacijos rinkimą, tad šis e, e, klausimas ir surinktas siekiant surinkti daugiau informacijos ir geriau susipažinti su Vengrijos padėtimi ir visa tai bus atspindėta pranešime, kuri, kurio projektą aš pateiksiu kovo mėnesį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Sargentinį, pranešėjai. Pirmasis pranešėjas yra ponas Peter. Šijarto, e, užsienio reikalų, Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministras. Jūsų kalbėjimo laikas 12 minučių. Tisztelt elnök úr, tisztelt e, képviselő! Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą bei galimybę aptarti su jumis, su jumis šios klausimus ir pristatyti Vengrijos vyriausybės poziciją. Be to, tai tikrai didelė galbė, garbė, kadangi jūs e, nuolat skiriate dėmesio Vengrijai ir tam, kas vyksta Vengrijoje. Taigi gerai, kad turime šią galimybę padiskutuoti, nes mums vengrams patinka diskutuoti, patinka ginti išsiskiriančias nuomonės dialoge, remiantis abipusio pagarbos primpusio, tai yra demokratijos principai. Tai tikrai mes nesibaidome diskusijų, netgi ginčių. Beje, mes prisijungėme prie ES be kita ko, kada, kadangi e, mus vienė bendros vertybės, o be to galima aptarti ginčytinus klausimus bendrai. Taigi manome, kad ES užtikrina kiekvienam teisę išdėstyti savo nuomonę ir ją apginti. Aš manau, kad tai yra demokratinė praktika. Ir jeigu kas nors uh, užginčytų šalies tautos teisę ginti savo pozicijas, ginti savo nuomonę, tai tai pažeistų pagrindinius ES principus ir vertybės. Ponai parlamento nariai, jūs nuolatos stebėjote tai, kas vyksta Vengrijoje, o mes Vengrijoje savo ruoštų stebėjome uh, labai svarbu šio garbus komiteto darbą. Ir akivaizdu, kad dėl daugumos klausimų mūsų pozicijos labai skiriasi ir atrodo, kad e, labai skirtingai suprantame, kas yra tauta, kas yra nacionalinis pasididžiavimas, e, pagarba tradicijoms, e, tikėjimui, o taip pat ir tokie, dėl tokių klausimų nuomonės įsiskiria kaip saugumas ir sienų valdymas. Taigi, turint visą tai galvoje, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, esu tikras, kad tai, ką čia ketinu išdėstyti, jums neįtin patiks, tačiau galiu tik patikinti, jog e, mums, vengrams, kartais nepatinka tai, ką jūs čia parlamente išdėstite ir nepatinka tai, kaip elgitės mūsų šalies atžvilgiu. Nes e, kai kalbate apie Vengriją, e, gerbiami parlamento nariai, tai nepamirškite, kad mūsų šalis savo jėgomis bando rasti sprendimus problemoms. Taigi per pastaruosius keletą metų e, Vengrija dėjo visas manomas pastangas tam, kad prisidėtų prie ES e, vystimosi ir stengiamės, kad ES atgautų bent jau dalį savo prarasto konkurencingumo. Kai um, mūsų vyriausybė atėjo į valdžią 2010 metais, mūsų ekonominė padėtis buvo prastesnė nei Graikijos, tačiau tarptautinis valiutos uh, fondas mums padėjo, nežiūrint to, kad turėjome 12 procentų nedarbo, 7 procentus valstybės įsiskolinimo, atsiprašau, def, valstybės deficitą. Na ir po to mūsų vyriausybė inicijavo naują politiką, kurią iš esmės visi kritikavo. Ir mums pavyko išlyginti biudžeto deficitą, vėl užtikrinta, kad gerbiamas darbas, vengrai susivienijo ir parodė, kad galima išspręsti net ir sudėtingiausias situacijas. Mes sumokėjome e, visas paskolas ir e, dabar yra didesnis užimtumo lygis nei kad prieš krizę, deficitas mažesnis nei 3 procentai, taip pat Vengrijoje sudarytos sąlygos naujoms karjeroms ir Vengrija šiuo metu yra ta šalis, kur yra mažiausi mokesčiai darbui ir užimtumui. Taigi, ponios ir ponai, mes vengrai norime kalbėti tiesiai, atvirai. Ir manau, kad viena didžiausių ES bėdų yra tai, jog dabar tarsi svarbiau politinis korektiškumas nei dialogas, sąžininkas ir atviras dialogas. Taigi aš manau, kad gerai, kad susitikome šiandieną ir ketiname atvirai aptarti svarbius klausimus. Ir tokiu būdu mes geriau suprasime, e, kokie yra svarbiausi dalykai, kurie galbūt net nulems ES likimą. Mes, vengrai, visiškai kitaip suprantame, kas yra neteisėta migracija, neteisėti migra migrantai ir kokį poveikį jie daro mūsų visuomeniai. Vengrija yra prieš neteisėtą migraciją ir mes atmetame privalomų uh, savivališkai nustatytų kovotų mintį. Manome, kad neteisėta migracija kelia rimtą grėsmę ir tai įrodo ir įvykį ES per pastaruosius e, dviejus metus ES. Iš viso e, nekontroliuotai, neteisėtai į ES atvyko pusantro milijono e, migrantų. Jie pažeidė e, sienas, nesilaiko mūsų įstatymų, pažeidžia mūsų tradicijas irgi vencena. Na ir iš viso išvyko 27 teroristiniai išpaliai Europoje, 330 žmonių žuvo, e, žuvo virš pusantro tūkstančio žmonių ir Tai reiškia, kad Europa susiduria su didžiausia likščiol teroristinė grėsme. Ir neturime su tuo teisti, taiksytis. Neturime taiksytis su tuo, kad turime gyventi patirdami nuolatinę terorizmo grėsmę. Mes, vengrai, manome, kad reikia nutraukti ne teisėtą migraciją, apsaugoti mūsų sienas ir mes, vengrai, manome, kad reikėtų stiprinti saugumą ES, reikėtų jį atkurti. Taigi mes prisimėme savo atsakomybės e, dalį. Likščiol mes jau skiriame 800 tūkstančių e, eurų ES e, išorės, tai yra Šengeno sienos apsaugai. Tai reiškia, Tokiu būdu mes laikomės ES teisės aktų ir tvarkos. Visai neseniai parlamente buvo priimtas sprendimas, pagal kurį mm, e, būtų nustatytas e, e, migrantų paskirstimo ES viduje paskirstimo mechanizmas. Ir ponas ir buvo pasakyta vienos svarbios kalbos metu, kad ateityje ES bus priimta bent mažiausiai milijoną migrantų. Ir jeigu neturėsime bendros migrantų paskirstimo sistemos, e, dabartinė sistema grius. Na ir man atrodo, tai yra susijęs su atitinkamu komiteto sprendimu. Šie sprendimai kelia pavojų uh, Europai, nes dėl jų milijonai žmonių gali tiesiog apsispręsti į Europos Sąjungą. Be to tai pribojo valstybių narių suverenumą ir teisę pačioms spręsti, ką jos nori priimti ir apgyvendinti savo šalies viduje, o ko atsisako, ką atsisako priimti. Taigi mes, vengrai, manome, kad tai yra mūsų prerogatyva priimti tokius sprendimus. Be to, Bet to ir ES e, patvirtinti reglamentai e, numato, kad tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Mes, vengrai, neretai, sprendžiant svarbiausius klausimus, lemiančius tautos ateitį, apklausime mūsų piliečius. Ir mums visiškai nesuprantama, kad uh, išrinktieji, piliečių išrinktieji Europos parlamento nariai kritikuoja vyriausybę už tai, kad e, ji apklausia savo piliečius pasinaudodama nacionaliniais konsultacijų e, mechanizmai. Svarbu apklausti žmonės dėl dalykų, kurie liečia jų gyvenimą. Tai yra teisinga ir verta tai daryti ir verta atsižvelgti jų valią. Aišku, Vengrijos vyriausybė apklausė piliečius dėl jų nuomonės dėl neteisėtų migrantų. Nežinau, kiek iš jūsų yra iš šalių, kur žmonės apklausimi dėl tokių esminių dalykų, atsižvelgiama jų nuomonė. Ir jeigu jūs galite pasiremti akivaizdžią žmonių nuomonę dėl uh, migracijos taisyklių, tai viskas aišku. Virš 303 milijonų buvo apklausta Vengrijoje ja, dėl nelegalios migracijos, bet to buvo konsultuojamasi dar su 2 milijonai ir 2 milijonai iš jų nurodė, kad jie nesutinka su privalomomis perkelimo ES viduje kvotomis ir su neteisėtų migrantų atvykimu į Vengriją. Taigi vengrai e, išreiškė savo valią, atsisakydami priimti migrantus. Taigi mes turime atsižvelgti šią Vengrijos piliečių valią ir jį norą užtikrinti saugumą Vengrijoje. Taigi, ponai parlamento nariai, galite pasitikliauti tuo, kad dėsime visas įmanomas pastangas tam, jog pasipriešinsime bet kokiam sprendimui, kuris pažeistų Vengrijos žmonių valią. Mes esame nusiteikę tviroms diskusijoms dėl šių klausimų. Būtent dėl šios priežasties noriu padėkoti už kvietimą atvykti šiandieną į šį posėdį, už galimybę dalyvauti šiuose diskusijose. Na ir Vengrijos vyriausybė ir ateityje e, toliau gins savo, tai yra vengrų tautos poziciją. Aš manau, kad gerai, kad ES vyksta diskusijos, gerai, kad aptarėme svarbius klausimus, nes tai reiškia, jog vadovaujamės demokratijos principais. Dar sėkiu dėkoju už šią galimybę bei dėmesį mūsų šaliai. Dėkoju. Marta Pardavė yra kita mūsų kalbėtoja, yra Helsinkių komiteto bendra pirmininkė. 12 minučių jums, prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, ponė ministrė, ponė, ponai ir ponios Europos parlamento nariai ir kiti dalyvaujantis posėdėje, ačiū už kvietimą atvykti šiandien ir galimybę pasisakyti. Man tai didelė garbė. Aš atstovauju žmogaus teisų organizatoriai. E, organizacija 89 metais mes esame susibūrę tam, kad galėtume žmogaus teisės ginti e, Vengrijoje. Helsinkio komitetas labiausiai susitikė susitelkęs yra prie žmogaus teisų apsaugos, rūpinasi baudžiamąją teisę, teisės valstybės principų gyvendinimu ir migrantų teisėmis. Mes turime pasakyti, kad Europos parlamento parlamentinėje asamblėje esame gavę Vatslavo Havelo premiją. Esame gavę taip pat prestižinę premiją iš Portugalijos už žmogaus teisų gynimą tai, ką girdime šiandien, yra tikrai sunkus dalykai. Sunku man šiandien kalbėti apie tai, ką pasakė ponas ministras, nes aš norėčiau labiau susitelkti prie kitų dalykų, kurie iki šiol nebuvo minėti. Daug kas dar buvo ne, neišsakyta diskusijoje. Žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai yra svarbus, tai yra bendros vertybės, atsižvelgiant į ES veikimo antrąjį straipsnį būtina, kad visi turėtume bendras vertybės, tai yra mūsų ramšiai, tai yra Europos bendrijos, Europos integracijos variklis. Vengrijoje mes matome, kad pasaraisiais metais Vengrijos vyriausybė nuolatos silpnino e, teisinės valstybės principus ir jų gyvendinimą. Europos vertybės e, menksta, nes kyla grėsmės ir nuolatos nesilaikoma tų vertybių, jos negyvendinamos. E, Val, vyriausybės institucijos buvo panaikintos kai kurios arba nuolatos jų veikimo sritis mažinama. Žiniasklaida patyrė taip pat įvairių apribojimų. Žmonių dalyvavimas demokratiniuose procesuose ir vyriausybės atskaitomybė žmonėms negali būti gyvenita, jeigu neveiks laisvai žiniasklaida, jeigu nebus pilietinės visuomenės. Pilietinė visuomenė turi keletą vaidmenų. Vienas iš jų yra labai svarbus, jį minime šiandien. Mes turime tiesą sakyti valdžiai. Esame žmogaus teisų organizacija. Mes saugome kiekvieną asmenį, mes taip pat saugome visą visuomenę kad valdžia neįsigalėtų per daug ir kad nebūtų pažeidžiamos svarbiausios vertybės išdėstytos antrajame straipsnėje. Dėl to mes čia ir dalyvaujame šiandien. Kai klausausi Vengrijos vyriausybės atstovų argumentų ir teiginių, kuriais apibūtinama ši diskusija, noriu pasakyti, kad tai yra politinis išpolis. Vengrijos spaudoje tokių matoma daug. E, sakoma, kad ES nevakišas į Vengrijos vidaus reikalus, kad pažeidžiama valstybių narių kompetencijos rytis. Ir štai Vengrija, Vengrijos vyriausybė juk turi turėti bendras vertybės su visais. Pilietinės visuomenės vaidmuo yra paskatinti ES institucijas, vyriausybės ir kitas struktūras veikti tam, kad būtų tvirčiau įgyvendinamos mūsų bendros vertybės. Būtina, kad e, ir toliau galėtų būti reiškiamos pačios įvairiausios nuomonės. Jų reiškimų, tos nuomonės įvairios reiškimas buvo labai apribotas pastaraisiais metais. Matome, kad labai agresyviai buvo pradėta prieš pilietinę visuomenę propagandos kampanija. Ji pradėta nuo 2013 metų. Viso to tikslas - diskredituoti nepriklausomas pilietinės visuomenės organizacijas, e, daryti viską, kad jų neliktų E, taigi, kai dėl žmogaus teisių, dėl korupcijos, dėl aplinkos apsaugos, dėl demokratijos įgyvendinimų, teisinės valstybės principų įgyvendinimų, tų organizacijų lieka mažiau. Atliekami e, neteisėti tyrimai ar policijos reidai. Tokių buvo 2014 surinkta prieš nevyriausybinės organizacijas, kurios gavo lėšų, pavyzdžiui, iš Norvegijos fondų ar iš, e, Europi, iš, iš Europos Sąjungos stengiamas įspausti nepriklausomą pilietinę visuomenę. Tai taip pat apima ir nepagristus teiginius, kuris išsako Fidesz atstovai ir kai kurie politikai. Ir tai reiškia, kad yra skleidžiama netiesa, pasitelkiant tas žiniasklaidos priemonės, kurios ištikimos vyriausybei. Vyriausybės kampanija buvo vykdoma ir ankstesniais metais, ir šiais metais jūs turbūt prisiminsite. Uh, e, Vengrijos tą kampaniją, kai buvo pasirinkta šūkiai sustabdykime Briuselio polimą. E, nacionalinis konsultacijų planas taip pat buvo paskelbtas, tai dalyje suskaldo šalį, dalyje ją. E, čia diskutuojama apie migracijos reikalus e, pasirenkami žmonės ar grupės žmonių, kurie, pasi, kurie uh, reiškia kitokią poziciją negu Vengrijos vyriausybė. Netaip mes galime gyvendyti demokratijos vertybės ir bendras mūsų visų vertybės. Žmogaus teisų situacija, žmogaus teisų gynėjų situacija, kaip sakoma šių metų kovo mėnesį paskelbtoje ataskaitoje, e, kelia susirūpinimą, nes nuolatos stigmatizuojamos, e, stigmatizuojami žmogaus teisų gynėjai, e, sakomas, ugningos kalbos vyriausybėje aukščiausias pareigas užimančių asmenų kurie iškreipia tikrąją padėtį, kurie, kur tikslas yra juodinti pilietinės visuomenės organizacijas ir jų vadovus. E, ir toliau siūlomi, siūloma didesnį skaidrumą pritaikyti toms organizacijoms, kurios finansavimą gauna iš užsienio. 2013 metais buvo priimtas teisės aktas, kuris pažeidžia um, nevyriausybinių organizacijų veiklos taisyklės. Uh, Šiam dalykui buvo skirta nemažai dėmesio ne tik Vengrijoje, bet ir apskritai. Pilietinės visuomenės organizacijos, kurios gauna 23 e, tūkstančius eurų iš užsienio organizacijų, turi būti registruojama kaip užsienio finansuojama organizacija. Ir dažnai tas, tas finansavimas yra gaunamas iš Europos komisijos, iš jungtinių tautų organizacijos, iš individualių asmenų, kurie yra vengrai gyvenantis užsienyje, iš piliečių kurie nusprendžia remti pilietinės visuomenės organizacijas Vengrijoje. Vis, visos tos organizacijos turi registruotis, jos turi, jos turi skelbti visus finansavimo duomenis. Priešingų atveju joms taikomas teisminės procedūros, tos organizacijos gali susilaukti didelių baudų. Venecijos komisija paskelbė galutinę nuomenę po to, kai buvo priimtas šis aktas, kur pasakyta, <clears throat> kad nepaisant uh, tų galutinių tikslų, kuriuos gali turėti šitas teisės aktas, tos e, organizacijos neturi būti stigmatizuojamos. E, tai yra e, neproporcingas ir nereikalingas kišimasis į vairių asociacijų veiklą. Tai pažeidžia nediskriminavimo ir privatumo taisyklės. 17 metais Europos komisija nusprendė pradėti pažeidimo procedūrą E, Vengrijos atžvilgių dėl būtent šio teisės principų pažeidimų. Šiandien daug Vengrijos organizacijų yra viešai pareiškusios savo nuomonę, pasakydamos, kad tas įstatymas nereikalingas demokratinėje visuomenėje. Jis yra stigmatizuojantis ir žaidžiantis. To nereikia, nes Vengrijos pilietinė visuomenė jau veikia skaidriai pagal Vengrijos įstatymus. Tai yra stigmatizuojantis įstatymas, nes tai reiškia, kad tos organizacijos, kurios dirba Vengrijos visuomenės labui, uh, turi tokius šaltinius, kur, kurie leidžia susirinkti lėšas iš užsienio ir tai neva kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tai skaldo visuomenės, jie joje nepasitikėjimą. Tai yra irgi viena iš priežasčių bijoti dėl to, kad naujai priimtas įstatymas, e, kaip ir septynis metus trunkantį kampaniją prieš e, pilietinės visuomenės organizacijas, tuos blogų vaisių. Procesas yra labai ilgas ir e, stebima tai, kad įtakojimas to, kas vyksta Rusijoje. Galėtume pamatyti, kad modelis yra tas pats, nes e, Rusijoje buvo priimtas panašus įstatymas, neva e, įstatymas, kuris turėtų ginti Rusijos visuomenę, bet matome, kad ten pilietinės visuomenės organizacijų žmogaus teisų gynėjams pavyzdys tapo nepavydėtina. Taigi Mes dabar turime tokį teisės aktą, kuris labai panašus į tą rusišką į teisės aktą. Didžiausios pilietinės visuomenės organizacijos, viena iš tų, kuriai aš dirbu, taip pat e, kenčia nuo tokio teisės akto. Tai kelia susirūpinimą. Paskui vyriausybė pradėjo kalbėti apie grėsmės kilančias nacionaliniam saugumui. Lapkričio gale e, ministras pirmininkas ir kiti ministrai kalbėjo apie tai, kad žvalgybos agentūros e, gavo įgaliojimus pasižiūrėti, kaip veikia tos organizacijos ir kaip veikia Briuselio e, globojamos organizacijos. Kaip Vengrijos pilietė esu labai nusivylusi ir man liūdna, kad siejama tokia netolerancija, kad e, Vengrijos vyriausybė reiškia tokias mintis, vykdo politiką naudodamasi mokesčių mokėtojų pinigais. E, Aš manau, kad jūs esate matę mm, įvairių vaizdų, vaizdinės medžiagos, matydami tas ksenofobijos apraiškas e, ir netolerancijos e, apraiškas. Prieš migrantus ir pabėgėlius, ypač prieš musulmonus pasisakoma labai griežtai stengiama kurstyti neapykantą visuomenėje jų atžvilgių. Mažose bendri, bendruomenėse e, žmonės E, nebūtinai pažįsta tų migrantų. E, e, užsieniečiai atvyksta, apsigyvena viešbučiuose, kur galima pernakvoti, gauti pusryčius. Ir tuo tarpu, tai, tai yra taikų žmonės, tuo tarpu radikalieji islamistai veikia kitaip. Jie, jiems ne, jų nebūtina skaityti mokesčių mokėtojų pinigais. Tačiau Vengrijos vyriausybė ir toliau e, laikosi to pavojingo pavyzdžio. Kalbant apie žmogaus teisės e, ir jų gyvendinimą, gal, norėčiau pasakyti, kad mano valstybė yra vadinama kaip viena liberaliausių, kaip geriausiai veikiančia ES. Tačiau būtų liūdna, jeigu tokiu pavyzdžiu pasiektų kitos šalis. Pavyzdžiui, ir matome tokių praaiškų, tą pasirinko Lenkija. Šiemet Europos komisija pradėjo pažeidimo procedūrą dėl žmogaus teisių įvairiausių klausimų, dėl pagrindinių teisių pažeidimų, tačiau ši pažeidimo procedūra negalės e, išspręsti tos problemos, kai žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai pažeidinimi nuolatos. Tai yra esminiai dalykai. Mes turime to dokumentų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tas priemonės, kurių mes turime toms problemams spręsti. Ir jomis būtina pasinaudoti tol, kol tam nėra per vėlų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ponas Gabor Poliak. Jis yra žiniasklaidos ste... medija monitor organizacijos narys. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, gerbiami Europos parlamento nariai. Aš e, pristatysiu e, žiniasklaidos padėtį Vengrijoje. Mano nuomonė, apie vykstančią diskusiją su vengrijos žmonėmis yra galbūt šiek tiek kitokia, negu jūs girdėjote iš ministro. Aš pateiksiu savo argumentus. Lyginant spaudos laisvę dabar ir anksčiau, tai mes galim pasakyti, jog laisva spauda yra ir toliau, tačiau nebėra spaudos laisvės. Uh, tai yra, kad e, dabar ne visi žurnalistai turi vienodas teisės būti išgirsti ir e, žmonės ne visi turi teisę prieigos prie įvairios, pakankamai įvairios informacijos. Kitais žodžiais tariant, galime teikti, jog e, vyriausybės kontroliuojama žiniasklaida dabar dominuoja palyginus su e, kairiosios e, pakraipos liberale žiniasklaida. Viena yra teorija, kita yra realybė. Vyriausybės remiama žiniasklaida turi daug didesnės uh, galimybės ir finansavimo ir kitas, to tarpu kitos žiniasklaidos priemonės neturi tokių e, galimybių. Į žin, kritikuojančią žiniasklaidą dabartinė valdžia e, žiūri kaip į puolančią e, E, valdžią, į kritiką žiūrima kaip į išpolius ir atitinkamai e, reaguojama. Ir e, todėl nėra atviros socialinės visuomeninės diskusijos. Aštuntų metų ekonominė krizė smarkiai paveikė reklamos rinką. Dabar ta rinka nepakankamai įdomi vakarų investuotojams. Ir e, kai kurie ankstesni akcininkai pardavė savo akcijas, pavyzdžiui, Deutsche Telekom ir e, kiti. Ir e, tos akcijos buvo nupirktos verslininkų, kurie glaudžiai susiję su Fides, kaip e, Henry Weiner, e, kuris, e, kuriam priklauso keletas kazino Vengrijoje, ar e, nacionalinio banko pirmininko sunus bei kai kurie kiti e, asmenys. Kalbant apie e, dabartinę Vengrijos žiniasklaidos e, padėtį, turime konstatuoti, jog yra švelni cenzūra ir tai apima tiek e, skaitminė televizija, vietinės radijas, tiek e, e papirinė spauda laikraščius. Šie pokyčiai vykstantis pastarojų metų šiame kraštovaizdyje vyksta dėl politinio e, kišimosi. E, radi, radio stotis, kuri priklauso Andrew Weiner, E, jam taip pat priklauso vienas nacionalinis tabloidas bei dar keletas e, leidinių. Anksčiau e, šis magnatas ne apskritai nebuvo matoma žiniasklaidos rinkoje. Palyginus su pagrindiniu konkurentu RT, RTR Klub, mes galime pasakyti, jog valstybė daug e, labiau finansuoja savo kontroliuojamas žiniasklaidos e, prie. Kitas pavyzdys e, yra, yra buvę atveju, kuomet tyriamoji žiniasklaida tyriamosios žiniasklaidos leidiniai atlikę tyrimus buvo uždaryti. Orbano aplinkos žmonės kontroliuoja įvairias žiniasklaidos priemonės. Vienas Orbano bičiulis dabar turi 12 laikraščių, jam priklauso 12 laikraščių. 16 metais e, šios žiniasklaidos priemonės atnešė jam virš 16 milijonų eurų. Tai yra žiniasklaidos priemonės, kurios neegzistavo šiame kontekste iki e, 14 metų. Mes e, neturime tikros informacijos apie E, valdžios kontroliuojamų žiniasklaidos priemonių realų e, pelną bei rentabilumą. Mes e, taip pat turime nepamiršti, jog ES konkurencinė teisė, konkurencijos teisė numato aiškias taisyklės tiems atvejams, kuomet e, spaudos laisvė e, ir žurnalistų laisvė yra pažeidžiamos. Fides vaidina labai svarbu vaidmenį gyveninant e, vyriausybės politiką ir įmasi priemonių prieš tas politinės partijas ar piliečių grupės ar žiniasklaidą, kurios nepatinka vyriausybei. Žiniasklaidos priemonės keičiasi informacija e, ir informacija apie savo darbą. Institucija, kuri vadinasi žiniasklaidos e, reguliavimo institucija, dalina radio e, dažnius ir kitaip reguliuoja šį sektorių, tačiau čia taip pat yra uh, konstatuojama tokių dalykų kaip įstatymo nuostatų nepaisimų. Europos institucijos pasisako už žiniasklaidos nepriklausomumą, be kita ko direktyva reglamentuojanti šitos dalykus. Ir tai turi būti taikoma ir e, reguliavimo institucijoms viešos žiniasklaidos priemonės turi būti laikomas neutralios informacijos teikimo priemonėmis. Tačiau Vengrijoje tokios žiniasklaidos priemonės gina dabartinę e, daugumą, yra neskaidrios ir nėra tinkamai reguliuojamos ir kontroliuojamos, jos tampa politiniais e, instrumentais. Dėl to įvyksta visoje žiniasklaidos rinkoje, daug ekonominių iškraipimų ir yra pažeidžiamos valstybės pagalbos europinės taisyklės. Vengrijos e, vyriausybė nesilaiko šitų e, taisyklių, Europos komisija turi teisę veikti ryštingai ir apriboti viena iš didžiausių dabartinės vyriausybės e, rūporų e, veiklą. Todėl, kad mūsų vyriausybė pažeidžia labai svarbius teisinės valstybės e, principus ir e, ramščius ir bando apriboti žiniasklaidos nepriklausomumą. Pastaraisiais metais mes labai aiškiai matome, kaip autoritarinė valstybė gali veikti e, žiniasklaidos ir politinėje arenoje. Mums reikia labai aiškios e, pozicijos, aiškių žodžių šitais klausimais. Na ir suteiksiu žodį poniai Miklos Sintu. Jis yra pagrindteisų centro direktorius. Suteiksiu žodį 10-12 minučiams. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, gerbiamas ponės ir ponai, gerbiami komiteto nariai. Norėčiau padėkoti už šią galimybę dalyvauti šiuose diskusijose, už kvietimą kaip um, E, centro, kuris atsakingas už viešosios politikos analizę direktorius, šiandieną norėčiau kalbėti apie faktus, e, politikos faktus, realijų faktus ir galbūt norėčiau e, pažiūrėti į aptarimus klausimus kitų rakursų. Kaip ten bebūtų, nepaprastai džiaugiuosi kvietimu ir galimybę dalyvauti šiose diskusijose. Siūlau sugrįžti prie 2010 metų, prie pradžios. 2010 metais vyko bendrieji rinkimai e, sutinkamai su ankstesniu rinkimo įstatymu, kuris numatė mišrį sistemą, lyginant tu dabartyje. Ne, ankstesnė e, mišri koalicija laimėjo dvi pergalės. Ir antrame rinkimų raunde žmonės žinojo, už ką jie balsuoja ir jie žinojo, kad jeigu jie balsuos už uh, individualius uh, narius, Viktoras Orbanas nesurinks absoliučios daugumos, jis turi dviejų trečdalių daugumą. Na ir pagal viešosios e, tvarkos tradicijas Vengrijoje du, dviejų trečdalių dauguma suteikė teisę pakeisti konstituciją ir pagrindinius įstatymus. Kodėl tai miniu? Tai miniu todėl, kadangi dauguma čia aptarimų klausimų yra susijęs su tais procesais, kurie prasidėjo dar 2010 ir 2011 metais. Naujasis parlamentas pakeitė Konstitucija pat patvirtino naująjį e, žiniasklaidos įstatymą, keikė, keitė e, žiniasklaidos įstatymus plačiaja prasme, rinkimų įstatymus, e, teisingumo srities įstatymus. Taigi visi šie sprendimai buvo labai griežtai kritikuojami tiek Vengrijos viduje, tiek ir tarptautiniu lygiu. Ypatingai kritikavo juos uh, vidaus opoziciją bei um, kito politinio spektro atstovai. Gali susidaryti optinė iliuzija, kad tarsi Vengrija į dėmesio centrą pateko dėl prieš ją inicijuotų bylų dėl pažeidimo. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į statistinius duomenis susijusius su pažeidimo procedūromis. Per pastarosius dešimt metų uh, Vengrija e, nebuvo nei e, lyderė, nei paskutinė, lyginant prieš ją e, pradėtų pažeidimų procedūrų atveju. Iš viso prieš Vengriją buvo pradėta tik tais 57 tokios bylos, tai reiškia, Vengrija yra 17 vietoje. Ir tik tais 19 procentų tokių, procentų, tokių procedūrų yra prieš Vengriją. Aišku, yra nacionalinių teisės aktų ir europinių teisės aktų susikirtimo atveju, tačiau jų nėra nei daugiau, nei mažiau, nei, e, tarkim, lyginant e, su padėtimi Vokietijoje ar Ispanijoje, kurios paprastai yra sąrašo viduje, viršuje. Taigi kodėl surinkto šios diskusijos. Akivaizdu, kad šie politiniai procesai bei kritika nukreipta prieš Vengriją bei procedūros e, prieš, dėl pažeidimo prieš Vengriją grindžiama štaiko. Ir esminis klausimas yra štai koks. Vengrijos vyriausybė ir Vengrijos parlamentas priėmė šios sprendimus. Tačiau kila klausimas, ar ji tam turėjo teisę, nes viena pusė teigia, Esą tai yra ES kompetencijos sritis. Tai yra ES institucijos e, turi teisę stebėti e, šiuos sprendimus. Tačiau tai nesusiveda į diskusijas dėl demokratijos ir teisės viršenybės principus. Tai yra diskusijos, kurios susiveda į nacionalinio suverumo principą. Deja, nėra nei teisinio, nei politinio aiškumo dėl to, kokia yra išimtinė valstybės narės kompetencija pagrindinėse teisinė, teisės ir socialinės ryties e, klausimų srityje. Taigi, nemažai valstybių narių konstitucinių teismų kaip tik sprendžia šį klausimą. Ir kas, e, nu, tinka tuomet, jeigu susikerta nacionalinės konstitucijos ir europiniai įstatymai. Tai yra labai karštai aptariamas klausimas ir Luxemburgo teismas teigia, jog jam vieninteliam teigia, tenka prerogatyva priimti sprendimus, tarkim, jeigu susikerta nacionalinė konstitucija ir europiniai teisės aktai, kai tuo tarpu nacionaliniai konstituciniai teismai laikosi visiškai priešingos pozicijos. Taigi, kodėl ES teisėje pamiršta aiškiai apibriežti tas rytis, kur persidengia ar susikirta nacionalinė teisė ir Europiniai teisės aktai. Na taip, ES pradžia tai buvo ekonominis bendradarbiavimas ir ekonominio bumo laikais Visos tos taisyklės susijęs su laisvu kapitalo, darbuotojų judėjimu ir taip toliau. E, visos šios taisyklės atrodė priskirtinos antrinės ES teisės ryčiai. Na ir visa tai, kas vyko ekonominio bumo laikais, ekonominio pakilimo laikais, niekuomet e, nebuvo svarbu diskutuoti dėl valstybės suverenumo srities klausimo. Ir toną tam uždavė vakarų valstybės narės. Tačiau ilgainiui atsirado vis daugiau iššūkių, kuriuos turime spręsti kaip Europiečiai buvusios komunistinės valstybės prisijungė prie ES ir atsinešė labai skirtingą teisinę ir kitokią kultūrą, skirtingus požiūrius į tai, kas yra valstybės suverenumas. Na ir akivaizdu, kad nacionalinis suverenumas, nacionalinės kompetencijos sritis mūsų uh, galva reiškia visai skirtingus dalykus nei tų požiūrių, kurie niekuomet nepatyrė komunistinio režimo. Aišku, po to atėjo e, poli, ekonominė krizė, taip pat e, mažėja ES e, geopolitinis vaidmuo. Ir E, atsirado kitų svarbių iššūkių, kaip kad pavyzdžiui ir konstituciniai klausimai, na ir svarbiausia, aišku, e, migracija. Taigi, e, kai buvo geri laikai, gerovės laikais, nebuvo kaip ir postumių svarstyti šios klausimus. Tačiau dėl visų mano ką tik minėtų iššūkių, staiga didelę skvarbą, svarbą įgavo valstybės suverenumo bei nacionalinės kompetencijos klausimai. Briselis akivaizdžiai nepasiūlė įtikinančių sprendimų ir valstybės narės to pasiekoje nusprendžia, kad nacionalinės problemas, o kartais ir europinės problemas geriau spręsti pačioms. Štai į tai ir susiveda visa ši diskusija. Taigi tie svarbus sprendimai, kurie priimti nacionaliniu lygiu, paprastai liečia viešąją politiką, kuri turi įtakos visai visuomeniai. Taigi kyla klausimas, ar nacionalinis parlamentas gali priimti tokius sprendimus, ar apskritai tam turi kompetenciją, ar tai veikiau europinės kompetencijos rytis. Taigi, kai kalbame apie suverenumą, turime rasti atsaką iš tai kokį klausimą už visų skirtingų nuomonių dėl to, kaip apibriežti suverenumą, uh, slypi skirtingos išeitinės pozicijos. 16 metais parlamentas parengė atitinkamą nuomonę ir norėjo pacituoti. Ten nurodyta, jog pagrindų sutartyse nėra uh, E, aiškiai apibriežti šie pagrindiniai principai, nacionalinis suverenumas nėra aiškiai apibriešta ir nenurodyta, ar e, europinės vertybės yra svarbesnės, viršesnės už nacionalinę tapatybę ar atvirkščiai. Taigi daugia kultūrė e, visuomenė, kaip ir turėtų būti grindžiama e, neutralumo e, lygybės principu. Taigi mums reikalinga tokia ES, kuri gerbtų nacionalinio suverenumo ir nacionalinės kompetencijos principą. Taigi nuomonės išsiskiria, kaip išdėstyti, aiškinti šios principus. Išsiskiria nuomonės dėl nacionalinio suverenumo, kokios jo yra ribos. Aišku, visą tai galima vertinti iš teisinės perspektyvos ir beje tai buvo bandyta padaryti parlamento rezoliucijoje. Na, Liuč, Lukaš Orkač keriama problema, keliamas pavojus teisės E, viršenybei yra tarsi didelis, bet tai jokinga. Manau, kad tikrai reikia pirmiausia pasiaiškinti, ką turime galvoje, sakydami teisės viršenybė, teisinė viršybė, demokratija. Aš manau, kad tokios diskusijos būtų sąžininkos ir atviros. With... Dėkoju. Pradėsime nuo, kombi... nuo koordinatorių, kadangi užklausėm savo prelegentus. Ir kaip man buvo nurodyta prieš tai, šešėliniai šešėliniai pranešėjai dalyvauja ir jūs arba jūs pavaduojantis asmenys dėl to buvo susitėta iš anksto. Labai laikysimės griežtai laiko limito, dvi minutės kiekvienam. Jeigu 10.40 e, e, mūsų diskusija turi, e, iki 10.40 tiksliau turime teisę klausti, dvi minutės kiekvienam, labai griežtai laikysimės laiko limito. Pirma klaus ponia Holmeier. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė ministrė, pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad e, atstovaujate uh, Vengrijos vyriausybė mūsų komitete ir nors diskusijos yra sudėtinga, vis tuomet atvykstate uh, pasiaiškinti ir išdėsite savo poziciją. Tuo skiriatės nuo kai kurių kitų valstybių narių. Ir pavyzdžiui, e, Panama dokumentus aptariant e, buvo atsisakyta iš kitų valstybių narių atsiųsti atstovus. Na, taip, buvo kalbama apie pažeid, sutarčių pažeidimo bylas ir priešingai nei. Um, Lenkijos vyriausybė, jūs sutikote su Venecijos komisija ir e, sutikote duoti atsakymus. Taigi nelabai suprantu, kodėl tarsi labiau palaikoma Lenkijos vyriausybė nei jūs. Jūs, e, nors ir laikotės kitos nuomonės, vis dėlto sutinkate dalyvauti diskusijose. Aš manau, kad tokia pozicija yra tinkamesnė. Taigi, e, manau, kad kalbant ir apie Lenkiją, turėtume daryti spaudimą, kad ir ši vyriausybė sutiktų atsiskaityti prieš Venecijos komisiją ir duoti atsakymus. Beje, labai gerbiu ir teigiamai vertinu tuos ekonominius pokyčius, kurie pasiekė ir tas visuomenės rytis, kurios likščiol šito neturėjo naudos. Tai įrodo ir statistiniai duomenys ir matome, kad auga ir atlyginimai, E, beveik 14 procentų, ypatingai ir žemesnių, ir vidutinių pajamų sluoksnėse. Taigi tai rodo, kad ir socialinės tendencijos yra teigiamos, beje, tai pripažįsta ir įvairios socialinės, atsiprašau, tarptautinės, įskaitant ir reitingavimo organizacijos. Ir tai vertina teigiamai. Bet išvelgiu problemų dėl štaiko. Tai yra, kad visiškai nediferencijuotai traktuojama migracijos tema ir iš karto migrantai prilyginami terorizmams. Taigi, aš, aišku, buvo atliktos apklausos, bet labai vienašališkas, būkime atviri, nes teroristai naudojasi visais keliais, visom galimybėm e, atvykti į ES pasinaudodami dideliais migracijos rautais, tačiau jie atvyksta ir lėktuvais, taigi jie išnaudoja bet kokias galimybės, kokiu tik tais turite. Taigi, jeigu visiškai nediferencijuotai siejate migrantus su teroristais, tai yra neprimta, nes normalus migrantai negali būti prilyginti teroristams ir toks nediferencijavimas sudaro įspūdį, kad bet koks migrantas yra teroristas. Todėl raginu pakeisti tokias formuluotės ir tikėkime, kad tokių apraiškų nebebus Vengrijoje. Yeah. <laughs> Dėkoju. Visi kalbėtojai turi būti tikrai labai disciplinuoti laikytis dviejų minučių. Ponas Niedermayer, socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. Dėkoju. Labai trumpas klausimas jums leidus. Ministras pirmininkas spalio 27 dieną valstybinėme radijoje paskelbė, kad organizacijos, kurios e, yra susijusios su Žoržu Sorošu, turės būti stebimos valstybės saugumo tarnybų, kad būtų išsiaiškinta, ką jos iš tikrųjų veikia, kokią veiklą vysto. Ar organizacijos ar politikai, kurie yra susijęs su Sorošu, taip pat turės būti stebimi. Ar tai reiškia, kad vyriausybė politinės opozicijos nelaiko demokratinę opoziciją, o laiko priešų, kuri kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Kitas klausimas. Vyriausybės vadovas prieš keletą dienų spaudos konferencijoje pasakė, kad tie klausimai vyksta panašių stilium kaip komunizmo laikais. Vyksta savotiški uh, komunistiniai teismai. Ar manote, kad šis klausimas yra irgi panašus į tai, kaip tai buvo įvardinta? Ačiū. Ekar frakcijos vardu, ponė Stevens. Prašau. Ji. Jos nėra. Ponas Jurek pavaduoja, ponė Stevens. Prašau, dvi minutės jums. Dėkoju. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti visiems už dalyvavimą šiose diskusijose. Matome, kad nuomonės skirtingos, bet tai geriausias pluralizmo įrodymas. Na ir turiu ponui Sijato klausimą. Dėl kokių priežasčių E, Vengrijos vyriausybė nusprendė vykdyti reformas. Jūs pabrėžėte ekonominius pasiekimus. Jūs paaiškinote, kaip Vengrija veikia žiniasklaida ir pilietinė visuomenė, tačiau aš pasigendu štai ko. Mes paprastai kalbame apie opozicijos nuomonę, tačiau retai aptariame vyriausybės nuomonę. Todėl norėčiau, kad paaiškintumėte, kokia yra vyriausybės nuomonė. Taip pat turiu klausimą Helsinkio komitetui ir poniai Pardavi. Ko jūsų manimų trūksta? Ko jūs kaip Helsinkio komitetas negalite padaryti? Nurodykite tai aiškiai ir šviesiai. Taip pat turiu ponui e, Poliakui klausimą. Kaip veikia E, viešuosios žiniasklaidos e, reklamos politika ankstesnės vyriausybės metu. Ar tuo metu buvo galima talpinti reklamą visose laikraščiuose, ar lyginant su tuo, kas buvo anksčiau, situacija visiškai priešinga. Dar turiu klausimą ir direktoriui Santo. Dėl nevyriausybinių organizacijų e, Vengrijoje, ar jų nuomonės skiriasi ar ne, ar visos nevyriausybinės organizacijos kritiškai vertina vyriausybę, o galbūt yra nevyriausybinio organizacijų, kurios nepriklauso čia nuskambėjusiai nuomonė ir dar pastaba poniai uh, Holman. Jeigu jau kartą komentuojate Vengriją, tai uh, būtų akmenų ir į Bavarijos daržą. No over... Niekam neleisiu pasiskirti daugiau laiko negu dvi minutės. Aš jau perspėjau dėl to. Alde, komiteto vardu, kolega Mišel, prašau. Septyneri metai praėjo nuo tada, kai matome, kaip jūsų valdžia elgesi keistai. Europos Sąjungos vertybės yra numatytos uh, Europos sutartyse, ten yra išdėstyti kriterijai ir toms sutartims, kiek suprantu, jūs laisvai pritarėte. Institu, e, Europos Sąjungos institucijosmis, e, kalbant apie santykius, gal girdime tik daugybę nepagristų kaltinimų. Jūs, ponė ministrė, dabar kartuojate tą patį cinišką ir provokacinį numerį. Jūs e, štai E, sakote piliečiams, kad e, savo šalies, kad jūs nepasitikite ES, jūs nutilite tą faktą, kad Vengrija e, naudojasi plačiai ES lėšomis ir dėl to gerėja Vengrijos piliečių gyvenimas ir tas, tos nacionalinis konsultacijos, tokios kaip Let's Stop Brussels, sustabdykim Briuselį ir panašiai, rodo, kad bandoma yra manipuliuoti tą nacionalinę konsultaciją. Aš esu įsitikinęs, kad jūsų demokratijos supratimas neatitinka, nebeatitinka nei ES vertybių, nei tos raidės, kurią galime rasti sutartise. Su dideliu nustebimu tenka konstatuoti, kad pagarba žmogaus teisėms, jūsų supratimas apie tai e, veda prie to, kad vyriausybės veiklą galima pavadinti tik tai mažumos tironija. 7.1 straipsnėje yra numatyta tik vienas dalykas - nuoširdus atviras dialogas tam, kad jūs savo politiką priderintumėte prie svarbiausių teisinių taisyklių, kuriuoms pritarėte prisijungdami prie ES. Pone ministrė, ir aš manyčiau, kad jūs turėtumėt laikytis tos procedūros, nes tai leisų jums garbingai sugrįžti į ES diskusijų zoną, institucinę diskusijų ir supratimo zoną. Jūs kartu su Europos partneriais turite diskutuoti. Ir klausimas būtų toks, ar sutinkate pritarti pagaliau ir laikyti 7 straipsnių nuostatų. Ačiū. Pirmininkas Guoja frakcijos vardu. Pone Veržjat pasisakys. Prašau. Žodis jai. Ačiū, ponė pirmininkė konsultuoti su žmonėmis referendumo būdu gali būti visai geras dalykas. Aš esu prancūzė ir gailiuosi dėl to, kad 2005-aisiais vyriausybė neatsižvelgė konsultacijos rezultatus, bet reikia, kad vyktų diskusija, o ne nuomonės instrumentalizavimas, manipuliavimas ją. Taigi svarbu užduoti visus klausimus, bet reikia, kad tie užduodami klausimai nebūtų sukti, reikia, kad jie būtų atviri ir aiškus. Štai dabar kalbame apie migraciją, labai jautra tema. Pritariu tam, ką sakė ponia Holmeier. Noriu užduoti štai kokį klausimą. Vykstant šiai diskusijai, kaip paaiškitumėte skirtumą, e, kad labai daug pabėgėlių nori atvykti į Vengriją, 2015 metais jų buvo daug ir labai nedaug buvo primta pabėgėlių, mažiausiai Europos Sąjungoje. Kaip jūs galite paaiškinti tuos išpolius prieš nevyriausybinės organizacijos, kurie globoja pabėgėlius nacionalinėje teritorijoje ir prie sienos. Labai agresyvios kampanijos vyksta to konsultavimosi metu. Ir nuo pirmo iki penkto punkto rašėstos labai aiškios taisyklės, kaip tai turėtų vykti. Ką manote apie solidarumą kitų valstybių narių atžvilgių ir jų piliečių atžvilgių? Jie yra tie žmonės, kurie moka mokesčius, kuriais be kita ko plačiai naudojasi Vengrija. Ką jums reiškia e, asociacijų susirinkimų laisvė? Tai yra demokratijos vienas iš sudėtinių elementų. Kaip skatinate pilietinės visuomenės dalyvavimą viešajame gyvenime? Kaip laikotės asociacijų veikimo laisvės? E, nes tos asociacijos skirstomos į geras ir blogas ir tai, regis, yra ta schema, kurią pasirinko įgyvendinti Vengrijos vyriausybė. Norėčiau kreiptis asociacijas ir paklausti, su kokiais konkrečiais sunkumais jūs susidurėte. Ir galiausiai, kai Vengrija įstojo į Europos Sąjungą, ji prisijungė kartu ir prie jos vertybių, universalių tokių, kaip numatyta antrajame straipsnėje. Tai yra taip pat ir Kopenhagos kriterijai, kurie išplaukia iš tarptautinių sutarčių ir tarptautinės žmogaus teisų konvencijos. Yra visai taisyklių, ginčytis su jom Ar tai nereiškia, kad jūs kvestionuojate savo priklausomybę Europos Sąjungai. Dėkoju. Žalių frakcijos vardu, ponė Sargentinį. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano pirmas klausimas bus skirtas poniai Pardaviai, e, kuri yra Helsinkio komiteto atstovė. Ar galėtumėt plačiau papasakoti, e, kokį poveikį jums turi nevyriausybinio organizacijų įstatymas susijęs su tuo finansavimu? Ir kokį poveikį turi Vengrijos piliečiams, kuriam jūs padedate savo šalyje. Ir kitiems piliečiams, kuriems padedate. Norėčiau užgirsti daugiau apie tai. Mano antras klausimas būtų skirtas, atsiprašau, buvau pasakanti e, prezidentui, bet jis yra skirtas užsienio reikalų ministrui. Žmogaus teisų teisme, ką prieš Vengriją, teismas nusprendė, kad teisėjai turi būti gražinti į darbą teisme. E, ar galėtumėt paaiškinti, ką daro Vengrijos vyriausybė, ar laikysis tos priimtos nutarties? Ponui Šanto, noriu užduoti tokį klausimą. Kai klausiau jūsų, man susidarė toks labai keistas įspūdis. Ar bandote sakyti, kad dabar valstybės narės turėtų nesilaikyti vertybių ES numatytų antrajame straipsnėje. Nes ar jūs manote sakyti, kad septintasis straipsnis taip pat turėtų būti netaikomas, kad ES taisyklės yra kažkas relativaus? Ir ar jūs manote, ar jūs sakote tiksliau, kad ne, antrasis ES sutarties antrasis straipsnis yra tas straipsnis, kuris turi būti taikomas visiems, kurio visi turi laikytis, kurio visi turi laikytis. Uh, Dar kartą turiu klausimą užsienio reikalų ministrui. Kokia, kokia motivacija rėmėsi Vengrija pasirinkdama prisijungti prie ES, jeigu suverenumas yra taip svarbu? Nes suverenumo, aišku, situacija pasikeičia ir tai turi daug įtakos migracijai ir prieglopšio teikimui. Ponas Winberg, ponia Winberg, FDD frakcijos vardu, prašau. Dėkoju. Noriu padėkoti ponui ministrui. Klausimai labai įdomus. Vyriausybei pavyko kovoti su ES destrukcinėmis jėgomis. Ačiū jai už tai, ypač kalbant apie nelegalią migraciją. Pavyzdžiui, Švedijoje situacija panaši. Švedijai Vengrija yra puikus pavyzdys, kalbant ypač apie tą daugia kultūriškumo aspektą. Nesilaikykite tik tai Švedijos modelio. Diskusijoje be abejo reikia, kad kažkas atstovautų žmonėms. Už migracijos klausimus atsakingas ministras Švedijoje turėtų būti įkvėptas to pavyzdžio. E, šalyse, valstybėse narėse vyksta įvairių dalykų ir tai nėra kažkokios netikros naujienos. Štai matau Švedijos situaciją. Ten e, dabar visokių incidentų daugiau negu, jų, negu New York'e. Tai atsirado šalia tokių zonų, kur geriau neiti, jeigu esi švedas. Situacija saugumo srityje labai suprastėjo ir dėl to e, kyla įvairaus susirūpinimo. Žmogaus teisė taip pat yra ir būti saugiam be tos teisės kils daugybė problemų. Mano klausimas būtų toks, ponė ministrė. Ką galime padaryti mes, kritikuojantis ta, tas nuostatas dėl būtino pabėgėlių prieimimo, prieimimo, ką galime nuveikti? Ponas B. NF frakcijos vardu, prašau. Ačiū kolegai Zilstra kad jis leido man pasinaudoti jo pasisakymo laiku. Ačiū, kad atvykote, ponė ministrė. Ačiū, kad vėl sutikote atremti tų grotestiškų, nepagristų kaltinimų jūsų vyriausybei. Viktoro Orbano vyriausybė gina vengrų identitetą, jų saugumą ir tai yra visiškai teisėti siekiai. Ir dabar e, migracijos e, šitie priimti sprendimai yra primesti visoms šalims. Antisemitizmu neišeina e, kaltinti nieko šiuo atveju, net Benjaminas Netanjahu pasakė, kad tai yra netiesa. Izraelio vyriausybė E, paminėjau, kad kritika skirta ponui Sorošui yra teisinga. Ponas Sorošas kišas į viešą diskusiją, nori, kad tūkstantis nelegalių migrantų būtų priimta. Ir tad normalu užduoti klausimus dėl to Vengrijos žmonėms. Aš apie tai kalbėjau ir diskutuodama su ponu Verhofstadt pirmininku sueigoje. Skaidrumo siekis dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo irgi yra visai teisėtas, nes daug nevyriausybinių tai organizacijų pietų šalyse, pavyzdžiui, E, bendradarbiauja su nelegaliais migrantų vedliai, su mafija. O kai dėl spaudos laisvės, ponas Poliak, Poliak kalbėjo apie e, spaudos laisvę, bet kokia spaudos laisvė, pavyzdžiui, Prancūzijoje, nes e, buvo susilieję į vieną bloką Prancūzijoje ir prieš rinkimus visos žiniasklaidos priemonės už poną Makroną prieš Marine Le Pen vyko e, taip pat 2006 metais demonstracijos siekiant paminėti Budapešto paminėjimą. Matėme, kokia brutali jėga buvo panaudota jiems slopinti. Pono Orbano politika yra teisėta, Fidesz veikla teisinga ir aš dėkoju ponė, ponė ministrė Jums už kantrybę ir raginu Jūs laikytis ryštingai, nes Jūs esate pabudusių, bekylančių Europos tautų avangardė. Ačiū. Ponas Weinenholzer, socialdemokratų šešėlinis pranešės, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Čia nėra kažkoks e, toks teismo procesas, kur nuteista iš anksto. Mes, jūs atvykote į dialogą, tai pabrėžta nesiki. Neina kalba apie tai, kad esame prieš Vengriją. Kalba eina apie tai, kad turime bendrų vertybių. Ir Vengrija mus verčia susirūpinti. Bet e, čia nesutelkime vien tik tai į Vengriją, kai kalbame apie pagrindinės vertės. Tibės, man svarbu taip minėti. E, dėl migrantų pats lankiausi prie sienos Vengrija, mačiau, kokia padėtis jis sukrečia ir tikrai sistemingai e, pažeidžiamos e, E, žmogaus teisės, tarkim, jeigu neščia moteris e, su antrangyvis vedama pas gydytoją, tai tikrai netitinka mano nuomonės apie humaniškumą. Šių diskusijų tikslas gal nesusiveda vien tik į sienos apsaugą, juolab, kad uh, E, iš per pastaruosius keletą metų daugybė žmonių iš Vengrijos po to jau vyko į Austriją. Taigi jūsų argumentai čia nelabai tikinantis. E, vis dėlto norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl migrantų perskirstimo ES e, viduje mechanizmo. Teisingumo teismas yra prieėmęs sprendimą ir kodėl jo nesilaikote, kodėl jo negyvendinate. Ir paskutinis klausimas. O kodėlgi taryba, jį, kod, atsiprašau, kodėl Vengrija, jeigu jau ji turi kritišką poziciją, kodėl taryboje ne, nekeliate e, Dublino sistemos reformos klausimą. Pavyzdžiui, čia galėtumėte žvelgti ir atitinkamą parlamento poziciją. Dėkuoju. Okay, thank you. That completes the coordinators and shadow. Dėkuoju. E, koordinatoriai ir šešėliniai pranešėjai pasisakė, dabar kiti nariai, pone Gauls, dvi minutės. Pone Gal, dėkoju. Mane pirmininkė, aš e, dalyva. E, mes antrą kartą e, rengiame klausimą dėl Vengrijos. Nėra jokių rodiklių, kurie rodytų, jog Mes e, turime nuolat nagrinėti šitą klausimą Europoje. Vengrija dabar įrašyta į e, tų valstybių, kuriuoms iškyla problemų sąrašo e, pradžioje. Komisija yra pradėjus pažeidimo procedūras tokiais klausimais, dėl kurių viskas yra, pavyzdžiui, atleidžiama senoms valstybėms e, narėms. Tarpo Vengrija už tai yra kritikuojama. E, žiniasklaidos padėtis Vengrijoje nėra blogesnė negu Junktinė karalystėje ar Vokietijoje. Ir e, daug reformų buvo labai detaliai įvertintos, taip pat ir teisingumo e, sektoriuje. Dešimtis tūkstančių nevyriausybinio organizacijų dirba Vengrijoje. Ir aš nematau e, problemų, jeigu jos turi deklaruoti, e, kad gauna daugiau nei 30 tūkstančių finant, tūkstančių eurų e, paramos iš užsienio šaltinių. E, pas mus nėra e, politinių kalinių, vyksta demonstracijos. Paprasčiausiai, vien tik todėl, kad mes pasisakome prieš ES imigracijos planus, mes esame kritikuojami ir taikomi dvigubi standartai ir tai iš tikrųjų labai um, erzina Vengrijos uh, visuomenė. Pone Intveld, dėkuoju, pone pirmininkė. Aš manau, kad tai iš tikrųjų yra e, turitinga, e, turininga diskusija. Mes išklausėme Vengrijos vyriausybės atstovo propagandą. Pone ministrė, jūs sakote, jūs, vengrai, pasižiūrėkime ir į skaičius, kieno vardu jūs kalbate? Ar jūs kalbate vengrų piliečių daugumos vardu? Juk e, per pastaruosius e, rinkimus jūs nelaimėjote e, rinkimų, o ponas Orban pralaimėjo referendumą, tad kieno balsu, kieno vardu jūs kalbate? Ir jūs sakote, kad tauta turi teisę turėti savo poziciją. Aš nesutinku su tuo, nes tauta tai yra ne tas pats, uh, E, kas e, e, liaudis. Liaudis piliečiai turi turėti savo poziciją ir turi būti užtikrintas pluralizmas, tačiau Fidesz ir ponas Orbanas bando tai e, uždrausti, sužlugdyti. Ponas Orbanas bandė pažaboti kritiškai kalbančius piliečius, kritikuojančius vyriausybę. E, Jūs sakote, kad e, Vengrijos ekonomikos padėtis yra gera, tačiau kokia jinai būtų, jeigu nebūtų ES e, paramos? Jūs sakote, kad jums nereikia šitos e, paramos, galbūt jūs turėtumėte atidžiau pasidomėti korupcijos problemomis ir lėšų pasisavinimu iš Vengrijos piliečių. Jau atėjo laikas, kad politinės partijos nebe E, gintų savo politinės šeimos narių, kurie elgėsi nedemokratiškai praėjus aštuoneriems metams e, po e, nevaisingo dialogo pradžios e, reikia, jog EPP Fidesz partija išmestų iš savo politinės šeimos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mm. Aš e, manau, kad e, Europos parlamento ir ES tikslas yra užtikrinti, kad e, pagrindinės teisės ir laisvės bei pagrindinės vertybės būtų gerbiamas Vengrijoje. Aš norėčiau keletą žodžių pasakyti apie Vengrijos moterų padėtį. Europos tarybos pranešimas apie reprodukcinę e, sveikatą moterų ir apie moterų padėtį e, teigia, jog Vengrijos vyriausybė panaikino e, kompensacijas numatytas aborto atvejais, kuomet neštumas yra nepageidaujamas. Aš taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tame pranešime yra primenama, jog e, dokumentų neturinčios migrantės negali gauti sveikatos paslaugų. Tai reiškia, kad jeigu jos yra neščios ir ne, negali gauti prenatalinių paslaugų, ir tai yra nežmoniška ir nepriimtina, kas turi būti daroma, kad visa tai e, nebevyktų. E, ir kad Vengrijos piliečiai, Europos piliečiai būtų apsaugoti tinkamai. Mes balsuosime dėl rezoliucijos, dėl kurios diskusija vyks 18 metų kovo mėnesį ir e, sieksime, kad būtų aktyvuotas 7 straipsnis. 16 metų spalio mėnesį mes balsavome dėl ponios Invelt pranešimo, dėl teisų užtikrinimo mechanizmo ir ten mes sakome, kad komisija turėtų e, iki 17 metų pabaigos e, pateikti savo pasiūlymą, tad metai jau baigėsi, kada komisija užtikrins tinkamą stebėseną šitų dalykų visur ES. Pone Kudrycka. Pone ministre, prieš įstoti Europos Sąjungą 2004 metais Mes buvome, mes turėjome Lenkijai, Vengrijai modernizuoti savo valstybės, vykdyti reformas, užtikrinti žodžio susibūrimo laisvę, taip pat reformuoti valstybės tarnautojų sistemas. Jūs, bet pas jūs dabar yra vienas partijų sistema, bet tarsi atvykote čia. Um, į karą. Jūs sakėte, jog norite kovoti už savo Vengrijos piliečius, vengrams nepatinka, kai ES juos užsipuola. Taigi man norisi pas, pasidomėti, kaip ES puola Vengrijos piliečius. Mes turime daug draugų Vengrijoje, tarsi vienodai suprantame demokratiją, žmogaus teisės, kaip tai numatyta ir Europos teigimo sutartyse. Taip, jūs minėjote skirtingas apibrieštis, tačiau jos visiškai nedalykiškos. Taigi, kur matote uh, užsipolimą iš Briuselio pusės? Ar manote, kad Briuselis čia elgėsi kaip kad anksčiau Maskva, ar jūs čia tiesiog vėlgi pučiate burbulą, dumete akis? Ar jūsų nuomonė Briuselis kažkaip riboja Vengrijos piliečių laisvės. Norėčiau sužinoti jūsų atsakymą. Ponas Lopes Agila, prašau, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, kreipiuosi į poną ministrą. Labai atidžiai išklausime tai, ką sakėte. Ir dar sėki, ne pirmą sėki, e, ir tai neatsitik, atsi, atsitiktinumas, kad parlamente šia, e, šiame komite nesiki e, kam, kalbama apie tai, jog Vengrijos vyriausybė nesilaiko savo įsipareigojimų, tas laikymasis prastėja ir, pažiūrėjau, nesilaikoma ir atitinkamo sprendimo iš 2004 metų. Taigi, tai atrodo sutampa su Vengrijos vyriausybės darbo atverkė. Na ir jūs kalbėjote ir tarsi, kad atstovaujate visiems vengrams, kalbėjote apie Vengriją ir vengrų tautą. Kai akivaizdu, kad tarsi kitos valstybės narės to nedarytų. Juk mes vadovavomės atviros visuomenės, pluralistinės visuomenės E, principų. Bet juk yra vengrų, kurie balsavo už Fidesz ir vergai, kurie balsavo prieš Fidesz. Juk jiems taip pat atstovauja Europos parlamentas. Ir, ir tai yra nekišimasis vidinius Vengrijos reikalus. Čia mes galvojame apie 10 milijonų vengrų, kuriems atstovavome Europos parlamentas. Ir Vengrijos vyriausybė prisėmė įsipareigojimus, kai ji 2004 metais ratifikavo savo sprendimą įstoti Europos Sąjungą. Ir šis įsipareigojimas reiškia, jog mes parlamente turime e, teisę skambinti pavojus vartybais, kai matome, kad vyriausybė paž, e, pažeidžia įsipareigojimus, e, užgneužia žiniasklaidą, kai matome, kad užgneužiamas nevyriausybinės organizacijos ir kai matome, kad E, jūs vertinate mūsų susirūpinimą kaip kešimasi į vidinius Vengrijos reikalus, nežiūrint to, kad Vengrija nesilaiko sprendimų dėl migracijos. Ir norėčiau priminti, kad Teisingumo teismas nusprendė, jog Vengrija turi laikytis tarybos sprendimo dėl migrantų perskristimo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakviesti Vengrijos e, ministrą ir kitus atstovus, nežiūrėti į bet kokią kritiką, kaip į kritiką, už kurią sumokėjo e, Sorošas ir, ir, ir kaip į kritiką, kuri man, manipulacijos rezultatas. Dabar dėl, e, ypač dėl pabėgėlių perkelimo. Aš norėčiau pasakyti, dėl konsultacijų migracijos klausimais surinktų, jog turime atsižvelgti į tai, jog jeigu tie a, klausimai yra dezinformacija, tai tuomet rezultatas yra dezinformacija ir dėl to kyla pavojus. Kai Orbanas sako, aš cituoju, kalbame apie dešimtis milijonų žmonių, kurie beldžiasi į Europos duris. E, šimtus milijonų per ateinančius dešimtmečius. Tai yra dezinformacija. Dezinformacija yra tai, kad e, nevyriausybinės organizacijos e, gina nelegalią migraciją. Taip pat, kad tai kelia grėsmę Europos kultūrai ir kalboms, Sorošas yra visuomet e, e, lyginamas su Europos institucijomis ir e, sakoma, kad migrantai iš karto gauna tokias pateisės kaip Vengrijos piliečiai. Aš norėčiau paklausti pono Poliko ir Helsinkio komiteto taip pat e, žiniasklaidos stebėsenos e, specialisto, kaip reikėtų organizuoti e, kovą su tą dezinformaciją. Dėkuoju, ponia Jaroka. Pone ministrė, gerbiami ekspertai, išklausome visų jūsų pasisakymų, bet ta informacija buvo labai vienpusė. Esu dirbusi su nevyriausybinėmis organizacijomis pastarosius dvi, du metus, e, įskaitant su organizacijomis, kurios dirba su migrantais ir mano matymas kitoks yra. Daug dalykų susijusių su skaidrumu, su nacionaliniu konsultavimosi planu. Jūs čia bandote pritaikyti dviejopus standartus. Nesuprantu, kas bloga, kai žmonių klausimą, ką jie mano vienu ar kitu klausimu. Ir gaila, jeigu kitur Europoje taip nevyksta. Ekspertai ir politikos formuotojai dažnai pasisako, pavyzdžiui, prieš nuomonę žmonių gyvenančių mažuose kaimeliuose. Mane šiek tiek nustebino tai, ką jūs pasakėte. Nevyriausybinės organizacijos dirba žmonėms. Kodėl mes neturime teisę žinoti, kiek jūs turite pinigų, kaip jūs finansuojami, kas jūs finansuoja? Juolab, kad vieno euro gauta investicija yra papildoma 70 eurų iš ES. Tad mums rūpi žinoti, kiek pinigų jūs turite ir išleidžiate. Tai, man atrodo, yra teisėta. Danija, Danijos ir Švedijos pavyzdžiai rodo, kad turėtumėt labiau atkreipti dėmesį į akademinę nuomonę. Nors tai gali būti, aišku, ir subjektyviai Vengrijos nuomonė. Vengrijos ministrai ir kiti atstovai atvyksta dažnai ir, ir diskutuoja vairiais klausimais. Pažeidimo procedūra kuri buvo pradėta, gali sukelti labai rimtą fiasko ir mes, manau, turime teisę kaip šalis gintis. Pane Pakantatijo, dėkoju. Labai didžiai klausiausi šių diskusijų. Na taip, tai skamba kaip nacionalinis populizmas nes jaučiausi kaip ties asmenys, kurie disidentai, kurie stigmatizuoti, nes e, tarsi viena šalį apklausa, viena šalį nuomonė kaip natūralus dalykas, e, tai yra propaganda. Na ir tai. Mm, E, taip pat pasitelkti sentimentalę politinę kalbą, tai yra propaganda, tai yra svarbus dalykas ir todėl mm, susidurime su tokiais sunkumais, nes pažeidžiate vertybės, pažeidžiate pluralizmo principą. Ir, ponė ministrė, dar noriu pasakyti, Jesus Nacares tėvai buvo pabėgėlį. Jis gimė kaip pabėgėlis, bėgo nuo persimo. Tai yra, Jėzus iš Nazaretas buvo iš migrantų šeimos. Mr. Sugar, please. Šovor. Dėkoju. Tiek to, aš jau kalėdinių kokiu nors nuorodų neminėsiu. Man labiau negu keista, kad jau dėl Vengrijos buvo surinktos gal keturios, keturi diskusijų raundai. Rumunija buvo du kart minėta. Birželį, Liepą, rugsėjai buvo siū, teikiami siūlymai tai surengti diskusiją dėl Rumunijos, bet rugsėjai dingo tas klausimas iš darbo atvarkės. Tad man dar labiau keista, kaip gali iš diskusijų sąrašo dingti tokia šalis kaip Rumunija. Aš net nekalbu apie Maltą, Ispaniją ir kitas šalis, kur dėl pilietinės visuomenės uh, egzistavimo irgi kyla problemų, kur žmonės šaudomi, sodinami į kalėjimus, kuriems neleidžiama laisvai veikti. Komisijos vicepirmininkas Timermanas nebėra toks entuziastingai nusiteikęs Intvelt pranešimo atžvilgiu. E, man atrodo, turi vykti diskusija dėl visų valstybių narių. O kodėl dėl Vengrijos ir Lenkijos tik tai toks puolimas? Gal grįžkime prie Intveld pranešimo ir paklauskime Europos komisijos, ar nebūtų galima rimčiau įvertinti tą savo iniciatyvą parengtą pranešimą. Ir tuomet išspręstume tas problemas, apie kurias nuolat diskutuojame bent jau dėl Vengrijos. Ir galbūt reikėtų ir dėl 25 kitų šalių padiskutuoti. Dėkoju, sako pirmininkas atsakyti suteiksime galimybę. Pirmiausia, ponas Zanin. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Én két kérdést. Klausimas dar iš salės, pono Zanį. Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad nesutinku su užsienio reikalų ministru. Jis kalba apie politinius užsienio reikalų klausimus. Ir noriu paklausti, ar tas jūsų mąstymas, manote, tai yra teisingas? Ar teisingai masto Vengrijos vyriausybė? Vengrijos vyriausybė rengia kažkokias apklausas ir bandoma įteikti, kad milijonai europiečių puls Vengriją. Nemanau, kad tai yra protingas požiūris. Ar sutinkate su tuo, ponė ministrė? Ir kitas dalykas. Solidarumas pasireiškia vairiausiomis formomis. Paprastai. Negalite pradėti solidarumo veiksmų, nuo žmonių klaidinimo. Nes jeigu pažiūrėtume į Vengrijos konsultavimuose kampanijos klausimyną, pamatytumėte, kad pagrindinis klausimas yra toks, jūs piliečiai, ar jūs norite, kad nelegalūs migrantai jūsų vaikus ir žmoną žudytų, prievartautų ir panašiai. Ir kad jie sutryptų jūsų kultūrą. Na, kiekvienas europietis į tokį klausimą atsakys ne. Bet juk čia ne, tikrai nesolidarumo apraiška. Šitaip klausti yra keista. Kai kalbame apie solidarumą, norėčiau paklausti jūsų, ponė ministrė. Europos Sąjunga, kai vyko migrantų krizė pernai, matėme, kokių buvo siaubingų situacijų. Atvyko tūkstančiai nelydimų vaikų, Ar galėtumėt sutikti, kad Vengrijoje apsigyventų tūkstantis kokie 300 vaikų, kurie atvyko, kurie jauni labai, kurie maži, kurie atvyko vieni be tėvų. Ponas Kobert, ačiū ponė pirmininkė. Europos vertybės yra labai minimos šiandienos posėdėje. 20-ame amžiuje vertybės buvo autoritarizmas arba kova su komunizmu. Tad apie kokias Europos vertybės mes šiandien kalbame? Tos vertybės yra blokuojamos biurokratų. Vienintelė demokratinė valstybė, jungtinė karalystė, pasitraukė iš Europos Sąjungos. Kaipgi dabar su vertybėmis? Kviečiu pasirinkti E, mūsų pavyzdį, kad vengrija išeitų iš ES kaip mes, nes demokratijos nebuvimas yra ypatingai akivaizdus ES. Mes turėjome drąsos prisimti mums tenkančią nacionalinę atsakomybę, todėl išeinam iš čia. Organizacijos, kurios save vadina demokratinėmis, rengia posėdžius ir rengia tokias baudžiamasias ekspedicijas tiems, kas nori išeiti. Varšuo atrodo grėsia tas pats. Dėkoju. Na štai, kokiu aštriu pasisakymu baigiame klausimus. E, galėčiau pridurti daugiau, sako Alpisininkas, sako, ne, ne, ne, daugiau laiko pasisakymui neskirsime. Dabar leisime atsakyti mūsų prelegentams. Ačiū, kad taip tvarkingai laikėtės jums skirto laiko prieš tai. Turiu atsiprašyti, kad e, turime taikyti tą dviejų minučių laiko apribojimą tokiu sudėtingu klausimu, bet mums buvo tikrai labai svarbu tos disciplinos laikytis. Ne visada buvo lengva, bet ačiū visiems už tai, kad bent jau stengiatės. O dabar grįžtame prie mūsų kalbėtojų. Jie atsakys tą pačią tvarką, kaip kalbėjo pirma. Ponas Šia buvo užsienio reikalų ministras Ar užtektų jums penkių minučių? Pabandykite jas sutilpti. Ačiū. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a vita végén reagálhat. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš pabandysiu atsakyti į tos pateiktus klausimus ir pastabas. Visų pirma, noriu pasakyti, jog Vengrija yra suinteresuota stipria Europos Sąjunga, o ši sąjunga gali būti stipri tik tai tada, kuomet vyks racionalios diskusijos apie mūsų ateitį. Mes neturime vadovautis emocijomis. Aš e, buvau Vengrijos parlamento narys 16 e, metų, ponė pirmininkė. Europos parlamente, girdėdamas sakant, E, girdėdamas klausimus apie tai, ar vyriausybė gali atstovauti savo e, piliečiams, tai aš stebiuosi tokiais klausimais, man tai keistas klausimas. Ir e, aš nenoriu iš principo atsakyti į tą, į tą klausimą. Vengrijos vyriausybė atstovauja Vengrijos piliečiams, atstovauja savo valstybei. Ir, e, Mes tuo remiame savo veiksmuose ir tai bus e, toliau. Aš manau, kad e, diskusija prasminga tuomet, kai yra remiamas ne emocijomis, o kalbama faktais. Niekas nesako, jog kiekvienas e, migrantas yra teroristas, aš taip nesakiau. Tačiau jeigu yra pusantro milijono ne teisėtų e, migrantų, tai teroristai gali tarp jų infiltruoti savo žmonės, savo atstovus. Nes kitaip jiems būtų sunkiau jos atsiųsti į Europą. Tad Europoje pastaraisiais metais terorizmo grėsmė smarkiai padidėjo visoje Europoje. Ir mes žinome, kad uh, migracijos spaudimas didės, NATO su tuo sutinka ir ES Afrikos e, viršūnių sustikime taip pat buvo konstatuota, jog migracijos e, spaudimas e, iš Afrikos gali būti be galo didelis. 16 tūkstančių neresybinių organizacijų dirba Vengrijoje. Mes išklausime tik vienos iš jų atstovų nuomonę čia šiandien. Vengrijos piliečiai 1 procentą savo pajamų skiria nevyriausybinėms e, e, organizacijoms. Ši e, organizacija, kuri, kurios atstovas kalbėjo čia, gavo paramą iš 282 gavo finansavimą 700 tūkstančių paramą. Vengrijos e, vyriausybė mano, jog mes e, turime konsultuoti su piliečiais dėl ateities. Ir būtent todėl mes surinkėme tas konsultacijas ir toliau tai darysime, mes ir toliau klausime žmonių e, apie tai, ką jie galvoja. dabar nevyriausybinės organizacijos turi deklaruoti finansavimą iš užsienio šaltinių. Man atrodo, kad išsakyta kritika šito klausimo atrodo jokinga. Vengrija laikosi visų savo tartautinių įsipareigojimų. Mes taip pat tikimės, kad visi tie, kurie atvyksta į Vengriją, taip pat laikysis Vengrijos e, įstatymų. Uh, Mes e, e, prieglapsi teikiame remdamėsi tarptautiniais standartais ir taisyklėmis. Ir e, vienas prieglapšio prašytojas atitinkantis uh, keliamas e, sąlygas gali gauti tą prieglopsį, kiekvienas prašymas yra nagrinėjamas. Tačiau jeigu netitinka sąlygos, e, prašymas atmetamas. 16 metų rugsėjo mėnesį mes e, sumokė, mes atlikome visus e, veiksmus, kuriuos turėjome atlikti. Ir dabar, e, poniai Vengrijos Helsinkio komiteto atstovai, dėkoju, norėčiau atsakyti keletą man skirtų klausimų arba į klausimus, kurie liečia nevyriausybinio organizacijų ir pilietinės visuomenės veiklą Vengrijoje. Savo trumpo pasisakymo metu minėjau, kad skaidrumas yra labai svarbus, tai gali būti teisėta vertybė ir teisėta yra žinoti, kas ką finansuoja. Tai jau užtikrinta Vengrijoje ir egzistuoja labai detalūs teisės aktai kurių turi laikytis Vengrijos nevyriausybės organizacijos finansavimo srityje. Turime atskleisti finansavimo šaltinius, turime nurodyti, kam panaudojame šį finansavimą, kokiais tikslais, kokia vykdama veikla, kokiu tai turi, kokia, kokiu, um, turi pasiekmių mūsų veiklai. Tai pavyzdžiui, yra 60 puslapio Excel lentelė ir yra e, pateikta mūsų svetainėje, teismo svetainėje privaloma forma. Taigi reiškia, kad taip neužtikrinamas didesnis skaidrumas, neatskleidžiamas detalės finansinės detalės tiesiog numatyta pagal įstatymą, kad e, nevyriausybės organizacijos turi savo svetainėje nurodyti apie bet kokį užsienio finansavimą. Komisijos finansavimas taip pat priskirtinas užsienio finansavimą. Mes vykdome daug pro, e, e, projektų, kuriais bandome užtikrinti ES teisų vykdymą baudžiamosios teisės ir migracijos rytyje. Taigi, e, nors e, tai toks finansavimas tokiems projektams laikomas pavojingų užsienio e, finansavimo. Daug vengrų e, nemato čia problemų, toks neretai argumentas nuskamba, tačiau ne visos nevyriausybinės organizacijos e, užsima adv atstovavimo, advokatavimo teis, e, veikla. Ne visos kalba apie tai, kad nu, nu, nustato pažeidimų. Ir kai kalbama apie vyriausybės finansavimą, ypač vietos lygių, kuris teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms, tai, tai iš tikrųjų rimta problema, kurių neleidžia nevyriausybinėms organizacijoms kalbėti apie savo patirtį ir problemas. Jeigu kalbėsite apie. Um, e, problemas, kaip nevyriausybinė organizacija valstybinio finansavimo negausite dėl prieglapšio teikimo. Užsienio reikalų ministras ką tik nurodė, jog Vengrijos e, valdžios institucijos e, e, laikosi tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisų nuo srities reikalamų apdorodamos žmogaus prieglapšio prašymus. Tačiau mm, pa, e, tiesą sakant, daugelis e, jų, nežiūrint e, tarp tautinius teisės reikalavimų, e, tokie migrantai negauna pagalbos, e, jį teikime tik mėnesį ir jie atsidūrė gatvėje be bedarbiai ir tiesą sakant, Vengrija tiesiog nenori, kad čia žmonės integruotųsi ir todėl ven... migrantai yra priversti išvykti iš Vengrijos, jie tai ir daro. Taigi, m, mm, pavyzdžiui, šiuo metu balandžio mėnesį e, buvo m, mm, išsakytas. E, raginimas negražinti migrantų į Vengriją pagal Dublino reglamentą, tai tai buvo padaryta dėl to, kad e, Vengrijos prieglapšio teikimo sistema visiškai neužtikrino jokios pagalbos e, migrantams. Ne dėl to, kad trūktų išteklių, bet tiesiog tokia buvo politinė valia atgrasyti migrantus nuo pasilikimo srityje. Dabar Dėkuoju, ponas Polek. Dėkuoju. Pirmiausia, Jums gali susidaryti šiandien toks įspūdis, kad diskusija nesisuka apie žiniasklaidos patirtį Vengrijoje, bet mano yra kitoks požiūris, kad atrodo, kalbame apie migraciją. Bet tokia diskusija nevyksta Vengrijoje. Nuo 2010 metų migracijos diskusija yra šiek tiek pakreipta keistai. Milijonai vengrų e, turi prieiga tik prie vyriausybės žiniasklaidos e, priemonių. Ir todėl, e, tai, todėl taip elgiamasi, kad norima vykdyti tam tikrą kampaniją. Žurnalistai, kurie bando e, elgtis kitaip, turi kovoti už savo išgyvenimą, jiems labai sunku dirbti. E, tie, kas kritikuoja vyriausybę, yra pažymimi lyg savotiška žyma, kad štai tai yra pro Sorošo žmonės. Ir e, iš tikrųjų situacija jų sudėtinga. Tai vyksta ir žiniasklaidoje, kuri vis dažniau kontroliuojama Fidesz pastaraisiais metais. Kažkas sakė, kad nėra objektyvių faktų ar nuorodų, kad Vengrijos situacija yra tokia bloga, kai dėl žiniasklaidos mes turime daug rodiklių. Turime laisvės namus, tai vadinamosius, turime e, žurnalistų vesienų narių ir taip toliau ir panašiai yra šaltinių, kurie prieinami visiems. Freedom House ir panašios organizacijos vienaip ar kitaip yra sakomos dalyvaujančios samokslė prieš vyriausybę. Ir sakoma, kad jiems vadovauja toks vienas ponas Džordžas Sorošas. Kitas šio klausimo aspektas yra toks. Kaip pamatuoti žiniasklaidos laisvę? Tokių skaičių, kurie tai rodytų, nėra, bet paklauskite tų daugeliu žurnalistų. Savočiak dailį ir kiti leidiniai e, užsidarė, žmonės turėjo palikti savo profesiją. Ir iš tikrųjų žiniasklaidos sektorių daug praradimų dėl politinio kišimosi kuris vyko visai žiniasklaidos lygmenimis. Daug žmonių pasitraukė šios profesijos, o tie, kurie liko, yra priversti dalyvauti Fidešo komunikacijos žaidimuose. Kai kas sakė, kad nacionalinė konsultacijų kampanija yra puikiai priemonė paklausti žmonių nuomonės. Ar esate matė tą klausimyną, kuris pateikiamas. Man atrodo, tas klausimynas jau yra labai tendencingas, neužduodami tikrieji klausimai. Ir jeigu užduodi blogus klausimus, tai negaus ir gerų atsakymų. Vienintelis tikras atsakymas tą klausimyną. E, bet, bet koks atsakymas tą klausimą gali sustiprinti Fidesz pozicijas, kad ir ką be atsakytumėte, tai bus net neskaičiuojama, kiek gauta tų klausimynų su atsakymais. Jie net neregistruojami. Tai ne diskusija, tai ne dialogas. Taip pat buvo dėl 2010 metų ir ankstesnį periodą užduotas klausimas. Negalite rasti jokių straipsnių iš tų laikų, ko gero kur būtų pozityviai kalbama apie žiniasklaidos sistemą nuo tada, kai Fidesz atėjo valdžia. Vyriausybė bando naudoti savo politinę įtaką, veikti lobistus ir panašiai. Faktas tas, kad anksčiau vyriausybės elgsena buvo teisingesnė negu dabar. Dabar vyriausybės atstovų per daug Anksčiau jų tiek nebuvo, nors vyriausybės atstovų buvo daug. Vieni gauna finansavimą tokį, koks, kokio jie prašo, kiti negauna nieko. Tai štai, žiniasklaidos laisvė, sakoma, nėra ribojama. Kažin, Europos sąjungai tai gal ir nėra labai svarbu, tai svarbu Vengrijai, mano vaikams, mano studentams, mano bendrapiliečiams. Europa galbūt galėtų padėti ir būčiau jiems dėkingas e, už tai. Mes kol kas nieko panašaus nedarome Europoje. Ačiū. Pana Šanto, prašau, penkios minutės jums. Dėkoju, pirmininkė. Nemanau, kad kas nors Vengrijoje mano, kad kyla pavojus jų politiniai laisviai. Europos Sąjunga turėtų pati atkurti teisės valstybos, valstybės principus, o Vengrijoje nematau dėl to jokių problemų ar nesklandumų. Ar norėčiau sakyti, ponės Argentinį. Peržiūrėjau antrąjį straipsnį, ten apibrėžimai labai aišku - žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisės valstybės principai, žmogaus teisės ypač mažumų teisės, pluralizmas ir nediskriminacija, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir lygybė. Ar tos savokos yra tikrai aiškios? Žinoma, kad ne. Galite jas interpretuoti taip, kaip norite. Tos savokos labai jau aptakios. Kalbame apie bendras universales vertybės. O kokios pagrindinės teisės turi migrantai? Pirmiausia, gauti prieglobšį pirmoje saugioje šalyje arba kitoje šalyje, kur jie to nori. O kaip dėl gėjų santokų? Daugelį ES valstybių tie dalykai nėra dar legalizuoti. Kiturgi konstituciniai teismai sako, kad e, gėjų santokos yra pagrindinė teisė. Kiturgi sakoma, kad valstybė turi pripažinti ir kitas lytis, ne tik tas, kurios Dievo, taip sakant, buvo sukurtas. Ir ne tik tokias lytis kaip vyras ir moteris. O tai kaip tuomet su krikščioniškomis vertybėmis? Dauguma e, tų kultūrų turi turėti teisę apsaugoti savo šaknis. Ar būtina reikalauti, kad būtų pašalinti kryžiai, nuimti nuo paminklų, kurie ten stojo šimtmečius? O kaip su vaisiaus apsauga? Vienose šalyse mama gali rinkti saugoti jį ar ne, kitose tokios apsaugos, jokios apsaugos nėra, trečiose ta apsauga numatyta viskas labai aišku, bet kaip specifiškai apibriežti. Čia vėlgi apibrėžimo iškių nėra, tai yra kažkokios aptakios savokos, e, į kurių prasme gali sudėti, ką tik nori. Dėl to ir vyksta nacionalinė konsultacija. Kitas, į kitą klausimą, kur norėčiau atsakyti, būtų ES finansavimas. Ir kaip tai yra susiję su teisinės valstybės principai, principais. Kai kalbate apie tai, kad gali būti atsisakyta tiekti ES finansavimą, gerbimi Europos parlamento nariai. Jūs manote, kad taip galima padaryti dėl to, kad mes kritikuojame ES? Vengrija yra viena iš centrinės ir rytų Europos valstybių. Jos istorija buvo labai traumuojanti. Po pirmo pasaulinio karo mes irgi didelės ramybės neturėjom po antro pasaulinio karo. Mūsų okupavo rusai. 89 metais situacija pasikeitė. Mes liberalizavome strateginius e, sektorius ir rinkas. Mes įstojome Europos Sąjungą, atvėrėm savo rinką, įskaitant darbo rinką. Matome kad tarp rytų ir vakarų darbo jėga juda be kliūčių, prisidėjome prie ekonominio pakilimo Vokietijoje. Nepradėkit dabar man sakyti, kad tai yra kokia nors Briuselio ranka. Netiesa. Mes labai daug nuveikėm patys, kad galėtume gauti ES finansavimą. Ir moraliai mes esame teisūs. Ir man atrodo, ir toliau Vengrija turi gauti finansavimą be jokių klausimų. Na, aš suprantu, kad kai kurie kolegos turi eiti balsuoti. Turėčiau apibendrinti šią diskusiją. Dėkoju šešėlėms pranešėms ir pranešėjams, kurie dirbo prie šautraus klausimų. Kolegos, prašau laikytis rimties ir užbaigsiu šio klausimo nagrinėjimą. Mūsų pateiktas kovo mėnesį pranešimo projektas buvo vienas iš tų svarbesnių dokumentų ir pranešėjui suteiksiu žodį apibendrinti diskusiją. Pranešėjai jai, ponės Argentinė. Pone Pirminkečiau, nemanau, kad yra ties laikas padaryti išvadas. Tai vyksta, tai yra procesas, kuris dar vyksta. Ir tik birželį vyks balsavimas, pirmasis, paskui dar balsuosim rugsėjai, tad išvadas padaryti yra dar anksti. Bet norėčiau apibendrinti, pasakydama du dalykus. Aš komisijos 2000 komunikatą 2000 metų citavau ir sakiau, kad e, svarbus yra septintojo straipsnių numatytas procesas. Tai apima daugiau negu paprasčiausia pažeidimo procedūra. Noriu tai pabrėžti. Pažeidimo procedūros kartais seka po e, peržiūros, kaip vyks, kaip klostosi situacija. Ar situacija keičiasi, kol kas ne. Tad išvadas reikės padaryti e, labai atidžias. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, man atrodo, apie tai kalbėjo ir kiti kai kurie kolegos. Turime elgtis labai atsargiai ir nesumaišyti visko - vyriausybės, valstybės, partijos ir žmonių. Partija dar ne vyriausybė, valstybė dar ne vyriausybė ar partija, o žmonės pirmiausia yra individai. Ir man atrodo, yra labai svarbus šis aspektas, Svarbu neišleisti to iš akies. Noriu atsakyti kolegai, kuris pasakė, kad mes nevertiname ir neteisėme Vengrijos. Mes esame už šią šalį ir mes norime, kad būtų laikomas Europos vertybių Vengrijoje visų e, ES piliečių ir vengrų taip pat labui. Ir norėčiau pasakyti, kad su malonumu tęsime šį darbą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū pranešėjai, ačiū mūsų šešėlinėms pranešėjams, ačiū Europos parlamento nariams diskutavusim šiuo aktualiu klausimu. Ačiū visiems, kas dalyvavo klausimuose šiuose. Baigiame šio klausimo nagrinėjimą, o dabar pereisime prie balsavimo. Pusę minutės padarysime pertrauką, kad galėtume balsavimui pasirenkti. Pasirenkite balsavimui, kolegos. Stengsimės veikti tikrai labai greitai. Stay where you are if you're voting. Colleagues, take your seats. We're ready for the... Kolegos, pasiruoškite balsavimui. Susiskite savo vietas. Jeigu nedalyvaujate balsavime, e, išeikite iš salės. Europos dėlės apimties IT sistemų laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra. Pranešėja yra ponia Makovei. Ar jūs norėtumėte pasisakyti per balsavimą, ponia pranešėja? Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš tik tai norėčiau padėkoti kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Poniai Kiničiai būtent, EPP kolegoms ir kitiems kolegoms mums e, pavyko susitarti pakankamai greitai ir Mes išklausėme ekspertų techninius komentarus ir viskas vyko labai sklandžiai. Tai e, buvo e, skub, skubiai svarsytinas klausimas, nes mums reikia užtikrinti duomenų e, bankų saveikumą valstybėse narėse. Mes tai e, akcentavome. Taip pat e, šiame kontekste iškyla e, iššūkių, dėl terorizmo, organizuoto nusikalstamumo valstybėse narise e, klausimas. Dėkui. E, yra pasiūlymas dėl darbo tvarkos. ALDE frakcijos vardu aš norėjau paprašyti e, remiantis 190 taisyklę atidėti balsavimą. Mes norėtume, kad balsavimas būtų atidėtas bent jau iki sausio 15 dienos. Kodėl? Priežastis labai paprasta. Mes e, čia dirbame su teisėkuros pasiūlymu. Tai yra labai svarbus klausimas dėl Europos agentūros, kuri numatys ilgalaikius e, sprendimus e, valdant dėlės apimties IT sistemas ir tai turės labai didelis atakos tokių sistemų saugumui, architektūrai bei demokratiniai atskaitomybei ES. Yra būtina atidėti šį klausimą dėl dėrybų proceso, todėl kad e, dėrybos buvo per skubiai e, vykdomos e, parlamente. Komisijos pasiūlymas buvo pateiktas tik tai E, birželio mėnesį ir darybos parlamente te vyko tik tai dvi savaitės iš viso šito klausimu. Tad buvo labai trumpi e, šešėlinių pranešėjų posėdžiai tik tai keli ir e, tokius svarbių e, klausimų vis dėlto mums reikėtų 22 tokių posėdžių. E, ir e, Taip pat reikia pažymėti, kad nepaisant to, kad tie klausimai yra labai techninio pobūdžio, nedalyvavo susitikimuose komisijos atstovai, tad mums reikia dar kitų posėdžių, nes viskas vyko per daug skubotai ir e, kol kas viskas nepakankamai dar pribrendė. E, mums e, reikia labai e, rimtų įgaliojimų šitais klausimais. Mes žinome, kad pasiūlymas pateiktas e, e komisijos ir kad komisija pateik savo pasiūlymą tik tai gruodžio 20 kažkėlintą dieną. Mums reikia e, E, remtis teisingų teisės pagrindų ir e, normaliai užtikrinti darybų procesą. Tad jeigu šiandien mes balsuosime, aš balsuosiu prieš. Tai yra e, 190 straipsnio antros dalies e, reglamentuojami dalykai ir e, tai reikalauja, kad e, tai būtų pasakyta prieš pat balsavimą. E, E, kad balsavimas būtų atidėtas. Pone Makovei, jūs gal norėtumėte taip pat pakomentuoti iš savo pusės. Kolegos, prašyčiau tylos. Nereikėtų dabar pradėti diskusijos šituo klausimu. Komentaruose dėl darbo tvarkos, tie komentarai galbūt buvo pakankamai e, ilgi, tačiau Aš manau, kad ponia Vikstrom labai aiškiai išdėstė savo poziciją. Esmė čia į tą, kad balsavimas turi būti atidėtas remiantis 190 straipsnio ketvirtąją dalimi ir e, mes turėtume dabar balsuoti šituo klausimu. Dėl to ar atidėsime ar, ar ne. Pane Makovei turbūt norėtų taip pat reaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Ar trumpai, ar ne? Labai trumpai. Prašom. Dėkuoju. Nepaisant dėl tų komentarų dėl darbo tvarkos, aš noriu labai trumpai pasakyti, jog mes e, turėjome techninius posėdžius su Eliza ir EDPS. Visi kiti šešėliniai pranešėjai atsisakė dalyvauti, nes uh, ir, ir techninio pobūdžio sustikimai buvo surinkti ponės Viksom iniciatyva. Mes pasiekėme e, susitarimą dėl visų aspektų išskyrus vieną kompromisinį pasiūlymą, tai aš nustebus dėl ponės Vikstrom pasiūlymo. Mes, e, kaip sakiau, neturime pradėti diskusijos šituo klausimu. Pone Vikstrom iškėlė logišką e, pasiūlymą. Taisyklė yra labai aiški, todėl mes turime dėl to balsuoti dabar. Tai yra daugumos e, balsų, e, dauguma balsų priimamas sprendimas. Atsiprašau, viskas, e, atsiprašau, ne, elektroniškai turime balsuoti ir turime balsuoti dėl. Jeigu norite, kad balsavimas vyktų, turite balsuoti prieš, raudonai. Jeigu, tiksliau, jeigu jūs nenorite, kad būtų balsuojama dėl šito pranešimo. My apologies, uh, Mrs. Hall. Atsiprašau, e, ponas Hol, Holmeier teisus, aš truputį suklydau. E, nuvyliau jūs visus, pabandysiu dar kartą e, suformuluoti, ištaisyti savo klaidą. Balsuojat taip, jeigu norite, kad būtų atidėta. Nes klausimas yra, ar norite, kad būtų atidėtas balsavimas. Jeigu jūs norite, kad balsavimas būtų atidėtas, balsuojate teigiamai taip. Ir ne, jeigu jūs norite, kad nebūtų atidėta. ir žiūrėkite į koordinatorius, ką jie, ką jie rodo jums dėl balsavimo. Balsavimas pradedamas, jis vis dar vyksta, ponas Holmaier neturi kortelės. Jis mane labai nuvylė. Balsavimas baigtas, jau visi balsavo. Tad 54 tiksliau 42 prieš, tad mes turime dabar balsuoti. Sorry, I do have to indicate that no Hungarian interpretation is available because... Turime dar pridurti, jog Vengrijos, Vengrijos kabina nedirbs, todėl kad dabar e, Vengro vertėjai dirba spaudos salėje. E, 52 pakeitimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. 81. Už. Atsiprašau. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 82. Pradedame. Baigiame. Priimta. Septintas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Aštuoniasdešimt trečias, nuo trečio iki aštuoniasdešimt penkto kartu. Pradedame. Baigiame. Priimta. 86. Pradedame. Baigiame. Priimta. 88. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 92. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Tri, trečias pakeitimas, biudžeto komiteto, pradame, baigiame. Patvirtinta. 93. Pradame. Baigiame. Priimta. Aštuntas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. Patvirtinta. 97. Balsavimas pradedamas. patvirtinta. Trečias kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 102, 103 kartu. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. E, ketvirtas kompromisas pradame. Baigiame. Patvirtinta. Nuo 13 iki 111 kartų. Baigiame. Patvirtinta. 113. Baigiame. Patvirtinta. 114. Sprendame. Baigiame. Patvirtinta. Biudžeto komiteto ketvirtas. Sprendame. Baigiame. Patvirtinta. Penktas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Penktas kompromisas, biudžeto komitetas, pradedame, baigiame. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas, biudžeto komitetas, pradedame, baigiame. patvirtinta. Šeštas, pradedame. Šeštas kompromisas. Taip, kolegos, kaip jūs žinote, jeigu aš nepasakau vardinis balsavimas, tai e, blogai. Tad vardinis balsavimas, šeštas kompromisas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 117 ir 19 e, e, kartu. Balsavimas baigtas. Priimta. 63-65 kartu. nuo 63 iki 65. Baigiame, priimta. Septintas biudžeto komitetas. Pradame, baigiame. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Baigiame. Patvirtinta. 126. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 20. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 8. Kompromisas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 130. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 131. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 122. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 132-33 kartų. Baigiame. Patvirtinta. 134 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 135 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 24 pradedam. Baigiame. Patvirtinta. 25 Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 126 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 26. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 8. Biudžeto. Pradedam. Baigiam. Patvirtinta. Devintas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 139 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 28 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 140. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 29. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 10 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 31. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 32 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 23, 33 ir 144 kartu. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 34 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 146 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 147 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 148 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 150 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 151. Baigiame. Patvirtinta. 35 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 152 pradedame. Baigiame. atmesta. 153 pradedame. Baigiame. Atmesta. 11 kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 155 pradedame. Baigiame. patvirtinta. 156 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 157 pradedame. Baigiame. Patvirtinta 158. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta 159 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 37160 kartu pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 161 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 38 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 10 biudžeto. Pradedame. Baigiame. Priimta. 39 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 162 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 163. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 164. Pirmoji dalis. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 164 antra dalis. Pradėme. Baigiame. Patvirtinta. 40. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 165. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 12 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 42. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 12. Biudžet. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta 169 pradedame. Baigiame. Patvirtinta 13 kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtinta 171 pradedame. Baigiame. Atmesta 44 pradedame. Baigiame. Atmesta 14 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta 46. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta 14. Pradame. Baigiame. Patvirtinta 15 biudžeto. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta 47 pradedame. Baigiame. Patvirtinta 48 e, pradedame. Baigiame. Patvirtinta 16 biudžeto baigiame. Patvirtinta. 17 biudžeto pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 49 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 15 kompromisas. Baigiame. Patvirtinta. 50 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 51 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Kažkas uh, e, irgždina stalą. 176. Man čia girdisi daug įvairių dalykų. 176 pradame. Baigiame. Baigiame. 9. Baigiame. Patvirtinta. Konstatuojamas dalis. 54. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 57 pradame, baigiame. Patvirtinta antra, pradame, baigiame. Patvirtinta 58 pradame, baigiame. Patvirtinta 59 pradame, baigiame. Patvirtinta, 62 pradedame. Baigiame. Atmesta, 72 pradedame. Baigiame. Atmesta, 73 dalis pradedame. Baigiame. Atmesta, 74 pradedame. Baigiame. Atmesta 75 pradedame. Baigiame. Atmesta 76 pradedame. Baigiame. Atmesta. Penkta. Pradedame. Baigiame. patvirtinta. Antras pakeitimas biudžeto pradedame. Baigiame. Patvirtinta 77. Pradedame. Baigiame. 78 pakeitimas. Baigiame. Patvirtinta 79. Pradedame. Baigiame. patvirtinta 80 pradavė baigiame šeštas pakeitimas pradavė baigiame patvirtinta ir galtinis balsavimas vardinis balsavimas pradame ar visi jau baigė balsavimas baigtas patvirtinta 10 prieš 40 už, 4 susilaikė. Ir dėl e, darybų, balsavimas pradedamas, dėl darybų kom, komandos sudėties, 40 už, 11 prieš, 2 susilaikė, sveikiname pranešėją ir balsavimą baigiame laiku. Dėkoju kolegoms. Thank you. Colleagues, for those of you. Mm, iš karto perėsime prie aštunto punktų. Taigi, kolegos, jeigu pasiliekate salėje, e, tai prašau atsisėsti savo vietas, o tie, kurie išeina, prašau tai padaryti tyliai, kad galėtume aptarti aštuntąjį punktą. Tai panas Ernst e, kūruojamas dokumentas. Ar yra salė, atrodo taip? Pone Ernst, nematau jūsų. Taigi, kolegos, prašau išeinančių tylos, nes dar liko du darbo tvarkės punktai, kuriuos norėčiau sparčiai aptarti. Dėkoju. Kągi, kolegos, taigi bus pristatyta padėtis dėl de, trilogo dėrybų dėl asmenų apsaugos sąjungos institucijoms, įstaigoms, agentūroms E, ir organams varkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas. Pranešėje yra Kornelija Ernst, kaip daugeliu trialogo atveju ir šiuo atveju teko sudėti daug darbo. Dėkuoju visiems, kurie prisidėjo prie šio rekordinio trialogų skaičiaus. Na ir Libė pranešimas buvo patvirtintas spalio 19 dieną ir po to ponė Ernst pradėjo dalyvauti trialoguose. Taigi suteiksiu žodį ją ir paprašysiu informuoti apie dabartinę padėtį. Prašau, ponė Ernst. <laughs> ja, e, liebe... Gerbiami kolegos. Norėčiau pakomentuoti mūsų pranešimą ir dabar nepadėti. Dar priminsiu, jog mūsų reglamento tikslas buvo ir išlieka e, užtikrinti, kad Europinių lygių būtų taikomas nuostatas dėl domenų ap judėjimo. Ir aš manau, kad neįmanome užtikrinti harmonizavimo tik tais tam tikrose srityse. Būtent europiniu lygiu reikia užtikrinti vienodą, suderinti duomenų apsaugos režimą ir tai reiškia, jog tai galios ir agentūrams bei kitiems organams. Na ir mes tikrai nenorime, kad Europinių lygių būtų susiskaldžiusi duomenų apsauga ir dėl šios priežasties komisija kaip tik ir parengė įstatymo projektą. Tai yra priežastis. Kokia padėtis? Visų pirma, yra nemažai klausimų, dėl kurių pavyko susitarti gan greitai, pasiekti kompromisai. Taip jau tiesiai šviesiai tariant, vakar su komisija aptarėme tuos dar neišspręstus e, svarbius klausimus, pavyko pasiekti, jeigu, jeigu pavyko, būtų pavykę to vakar pasiekti, jau viskas būtų buvę tvarkoj vakar, tačiau to nepavyko e, pasiekti, nes taryba nebuvo pasirengusi pateikti atvirų kompromisų, kurios būtų buvę verta aptarti. Kokios problemas? Pirmiausia, taikymas rytis. Visiškai neprimtina, kad staiga į taikymo sritį nebepat tenka agentūros ir kiti organai ir sakome, šios nuostatos e, jiems negalioju, nors šiaip e, šis. Mm, e, šis teisės aktas skirtas ES institucijams Eurojustas, Eurojas, Europolas taip pat turėtų patekti į taikymos rytį ir jiems galėtų taip pat suderintas duomenų apsaugos režimas. Jiems neturėtų būti daromas išimtis, tam nėra priežasčių. Mes esame kaip parlamentas nusiteikia siekti kompromisų, pasiūlėme kompromisinių pasiūlymų. Ir te galiu pasakyti, kad, pažiūrėjau, dėl Europolo siūlėme numatyti perinamai laikotarpį Na ir tarkim, gali nutikti, kad atsiras įgyvendintų problemų, kurių šiuo metu dar neįmanoma numatyti ir tokiu būdu bus galima pašalinti tas problemas, įgyvendinant tokį suderintą duomenų apsaugos režimą ir po perinamo laikotarpio bus ištikrintas pilnas harmonizavimas. Tai daugiausia, ką galime pasiūlyti. Jei manai kaip kad taryba, jog Europinių lygių duomenų apsaugos harmonizavimas ir harmonizavimo gyvenimas būtų problema dėl Eurojustų. Mes e, siūlėme iš karto pradėti dėrybas, nes kaip tik e, šiuo metu e, dėrybose vyksta dėl Eurojustų panašiai, trilogų metu panašiai kaip ir dėl šio reglamento. Na ir nematau įtikinančio priežasčių, kodėl čia reikėtų uh, atidėti šio reglamento taikymą Eurojustui ir galbūt ateitie panaikinti tas nuostatas, tam tikrai nėra jokių įtikinančių priežasčių ir beje taryba nebuvo pasirengusi konkrečiai nurodyti, pasiremdame Eurojust ir Europolo pavyzdžių, kodėl ji nenori pradėti iš karto taikyti šio reglamento nuostatų šioms institucijoms dėl Eurodako problemų. E, nematome, kad kol kas jam šios nuostatos nebūtų taikomas. E, nes e, Eurodakas pavaldus EU e lyza. Na ir tai reiškia, e, šis reglamentas bus taikomas EU lyzai, tačiau kiek kitokiu būdu. Taigi kol kas nematau problemų, jeigu būtų daroma išimtis Eurodakui dėl EPO, tai, tai panašiai kaip ir dėl Europolo. Galima būtų numatyti kažkokį perinamą laikotarpį, jeigu tikrai jau to reikia. Aišku, galima būtų plačiau užsimoti, tačiau kągi gyvenime susiveda į kompromisą ir mes esame pasirengę siekti kompromisų dėl misijų, tai dar reikėtų diskutuoti. E, ir misijos e, pagal antrąjį ramstį neturėtų būti trauktas taikymas rytį. Mes čia esame nusiteikę lankščiai, visuomet parlamentas demonstravo tokį pasirinkimą, tačiau nesame pasirengę e, palaidoti, taip sakant, 8A skyrių, nes kitaip negalėsime pasiekti nusibriežtų tikslo, bet to visiškai beprasmiška sakyti kitoms naujom būsimoms agentūroms, kurios bus ateitie atsakingos už teisėtvarkos įgyvenimą, kaip kad Frontex. Tai kodėl, jeigu nesakome dėl Eurojusto, Eurojusto, e, EPO, tai kodėl būtų kitų argumentų, kurie būtų suvokiami. Taigi ši problema dar neišspręsta, bet to dar nepakankamai iki galo diskutavome ir dėl vidinių taisyklių, tačiau matau čia kompromiso galimybę Ir jeigu dėl kitų vakar dalių būtų buvę susitarta, būtume aptarę ir tai, ir manau, kad būtų buvo pasiektas geras sprendimas tam, kad kitą savaitę būtų primtas galtinis sprendimas. Taigi pabaigai galiu pasakyti, jog taryba nepadarė savo namų darbų, netliko savo užduočių ir tikrai nebuvo linkusi rimtai su mumis bendradarbiautis, nes juk gali daryti e, prielaidą, jog e, duomenų apsaugos harmonizavimas yra prasmingas Europinių lygių. Nes jeigu tam nepritarėme, tai neturiu jų vilčių, kad būtų kažkoks bendras vardiklis. Mūsų galva taryba turėtų rimčiau pažiūrėti šias dėrybas. Na, taip gal dėl Europolo galima būtų, dėl Eurodoko numatyti kažkokių atskirų dalykų, tačiau parlamenta čia taryba nebuvo. Uh, pasirengusi kompromisui. Tikrai ger, blogai, jeigu viskas tik vienus vartus, jeigu tik mes turime nusileisti ir dėl to tarybą kritikuoju. Tarybos pirmininkauti šalis darė, ką galėjo, tai gerbiu, te galiu už tai padėkoti. Taip pat, aišku, dėkoju ir visiems šešėlinėms pranešėjams, kurie tikrai mane palaikė, drąsino žengti šiuo keliu. Beje, taip pat noriu padėkoti ir sekretariatui, ir komisijai, kurie buvo uh, pagalbininkai, tarpininkai. Taigi taip buvo užtikrinta, kad šiuose darybose buvo vadovavimasi sveikų protų. Dėkoju. Dėkoju, ponė Ernst. Bandžiau sekti, e, kaip vyksta darbai su šiuo pasiūlymu. Aš suprantu, kad yra. Uh, problemų nėra Estijos atstovų, kurie galėtų išklausyti jūsų pagirimuosius žodžius, tačiau man susidarė įspūdis, jog Estija darė, ką galėjo, dabar Estafetės lasdelę perims Bulgarija, tokia jau padėtis. Ir būtų gerai sužinoti priežastis, kodėl susiklosi šį nuvilinti situaciją. Na, kaip supratau, kažkokių turinio dalykų čia nekitinate minėti. Dėkoju už e, tai, kad pristatėte dabartinę padėtį. Kolegos, Janai, jūsų šešėlis pranešė dėl šio pranešimo. Ar norėtų, kad ką nors pridurtų? Atrodo, kad ne. Ne. Tiesiog norėčiau padėkoti Kornelijai už darbą darybų metu ir te galiu tik tais pritarti, kad jau dabar e, valstybės narės turėtų E, parodyti norą siekti kompromisų dėl mums svarbiausių su rūpinčių dalykų. Labiausiai norime užtikrinti saveikumą ir geresnis duomenų mainus teisė tvarkos rytyje. Ir tai reiškia, jog reikalingi bendri standartai, kurie galios valstybių narių institucijoms. Tačiau taip pat reikia bendrų standartų ir apibriešių, kurio kalios ES agentūros ir jų sistemams, nes kitaip e, dėl skirtingų teisinių nuostatų apibrieščių nebus įmanoma užtikrinti duomenų mainų ir tikrai būtų gaila, jeigu taip nutiktų. E, ar komisijos atstovai norėtų dar ką nors pridurti? Šiek tiek mm, esu nusvylęs, kaip ir pranešėja. Aš Aš irgi nesuprantu, kodėl reikėtų dabar iš bendro režimo daryti šimtai euro jūs ir Europolui. E, kaip supratau, pranešė, nežino kodėl, o gal jūs galėtumėte čia paspėlioti, kodėl taip nutiko. Nes tai susijęs su saugumo aspektais. E... Ar jūs manote, kad tai susijęs su nacionalinio suverenumo klausimais ar kitais dalykais? Gal galėtumėte pasidalinti savo tokiam preliminariom mintim? Pirmininkas, jūs, mes neturime leistis į diskusijas, šitą tiesiog informuoti apie padėtį apie trilogo darybas, bet būtų įdomu sužinoti, ar turite kažkokių ten papildomų minčių na, valstybėms narėms šiaip jau galioja tokia tvarka. Dabar mes tai norime harmonizuoti, tam egzistuoja visos prielaidos, taigi teisinių problemų nėra, bent jau neteko apie tai girdėti. Galbūt egzistuoja ta mintis, kad Europolas šventą karvinę, galima jo liesti dėl kažkokių tai ten priežasčių. Bet peržiūrėdami reglamentą, juk tai jau padarėme. Taigi tikrai nėra jokios logiškos priežasties, kuri man būtų žinoma, kodėl čia valstybės narės taip spiriojasi. Okay, Kągi, dėkoju Koni už suteiktą informaciją. Ir sėkmės jau tuomet bendradarbiaujant su Bulgarija, kaip pirmininkaujančia šalimi. Galėsime palaikyti jūs kiek galėsim. Dėkoju. Ir dabar devintas darbo tvarkės punktas. Trumpą ataskaitą išklausysime, nes kolegos turi kitų įsipareigojimų. Tai yra lybė komiteto ad hoc delegacijos į Vašingtoną ataskaita. Vizitas vyko Liepos 17-21. Jau seniai. Bet e, manau, kad tikrai yra paminėtina tai, kad delegacija atliko labai svarbų darbą ir narių neliko jau daug šioje salėje, bet yra mūsų administracijos darbuotojai. Delegacijoje dalyvavo septyni lybė kolegos, įskaitant kolegą Činičį. Ačiū, ponė Činičį, kad čia dar liko šiame posėdėje. Septyni Libė kolegos vyko šios misijos, tai buvo labai puikia delegacija. Keliavome į Vašingtoną. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad tai buvo labai tikslus konkrečius išsikėlusi delegacija. Matėme, e, kaip svarbu delegacijos nuomonė buvo duomenų tinkama apsauga ir taip ir panašiai. TRIP sustarimų gyvendinimas, vaikų teisų apsauga, e, kova su terorizmu ir radikalizavimu. Taip pat labai įdomi diskusija vyko dėl vizų palengvinimo programos. Visi tie klausimai yra labai koncentruoti, galėčiau daug laiko apie tai pasakoti. bet narių jau nebėra daug, kad apie tai galėtume diskutuoti. Ačiū tiems, kurie posėdė liko. Du šios delegacijos nariai dabar yra salėje. Ko ne jūs čia, bet e, noriu pasakyti, kad jūsų buvimo dėka tai ta delegacija buvo tokia sėkminga. Galėčiau daug ką pasakyti ir manau, kad Libė komiteto nariai padarė viską, ką galėjo, dirbo taip gerai, kaip galėjo. Buvo iškelti tokie klausimai, kurie buvo labai aktualūs. Buvo kalbama apie aišku pereinamą laikotarpį administracijoje. Matėme, kad atsirado žmonių, kurie buvo žinomi, kurie buvo, ai, kurie buvo mažiau žinomi. Buvo aptariama daug labai aktualūs klausimai - terorizmtiniai išpoliai, aukos, jų pagalba joms. Programa yra tikrai gerai sudaryta, buvo gerai sudaryta ir dėl to viskas vyko taip sklandžiai. Toks būtų mano vertinimas. E, puiku, kad delegacija dirbo taip sėkmingai, kad tiek daug darbo buvo atlikta. Mūsų ryšiai buvo šio požiūrį labai svarbus, bet to mums pavyko atlikti daug tyriamojų darbo dėl privataus gyvenimo apsaugos ir taip toliau ir panašiai. Mes e, matė, buvo susitikimas dar surinktas paskutinis, kur dalyvavo visų valstybių narių, beveik visų valstybių narių ambasadoriai. Jiems irgi buvo įdomu išgirsti, kokie buvo mūsų atlikto tyrimo rezultatai, ką matėme, su kuo susitikome. Ir galiausiai galiu pasakyti, kad lankėmės Baltuosiuose rūmose kur susitikome su asmenimis, su kurie mus priėmė. Mes tuo metu kalbėjome apie tai, kaip svarbus, svarbus užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, kad tie duomenys būtų saugus, kad jais nesinaudotų piktavaliai. Sekretoriatas irgi nuveikė puikų darbą šią kryptim. Ačiū jam už tai. Turiu padėkoti ir Europos parlamento nariams vykusiems šitą misiją. Baigiu savo pristatymą šiuo klausimu ir norėčiau pakviesti ponę Činyčį ir kitą kolegą. Norėčiau paklausti, ar jie norėtų ką nors pridurti. Kolegė Činyčia. Dėkoju, Klodai. Aš taip pat labai trumpai kalbėsiu, nes laiko turime mažai ir kad mažai kolegų salėje, bet e, iš tikrųjų ši de, delegacijos, e, šis delegacijos vizitas buvo svarbus, e, viskas buvo tiesiogiai koordinuojama. Ta delegacija buvo kolegų, kolegų grupė, kuri e, puikiai dirbo, nes rėmėsi vienodų supratimų ir e, vieningai įsigaliojimais. Noriu padėkoti sekretariatui ir visiems tiems kolegoms, kurie padėjo šitai delegacijai pasiekti savo vizito tikslą. Mes e, turėjome labai aukšto lygio sustikimų, labai svarbiamis temomis, kuriomis mes diskutuojame lygio komitete ir man nuomonė visi tie susitikimai e, pasiekė teigiamų e, rezultatų, ypač turint omenyje, kad buvo pereinamasis politinių požiūrių laikotarpis, e, kabinetuose keitėsi komandos, bet, kaip jau sakiau, tie susitikimai buvo tikrai aukšto, labai aukšto lygio, bet tu jau komentavai šitos dalykus. Ir e, kaip sakiau, visos temos aptartos buvo mums taip pat svarbios. Iš tikrųjų, labai svarbi, ypač svarbi tema buvo informacijos keitimasis kovos su terorizmu srityje. Taip pat e, mes turėjome galimybę apsilankyti nacionalinėme kovos su terorizmu centre. Ir ten vykusi diskusija buvo labai turininga, jos rezultatai labai teigiami. Tai yra e, Europolo ir Junktinių valstijų bendradarbiavimas, konstruktyvus bendradarbiavimas, taip, taip pat e, Junktinių valstijų ir atskirų valstybių narių mūsų bendradarbiavimas. Ir, ir e, šitas susitikimas parodė, jog iš tikrųjų norimasi, norima ir toliau keistis. E, informaciją ir bendradarbiauti kovojant su terorizmu, su tarpvalstybiniu terorizmu. Kitas aspektas, kita tema, kuri man labai svarbi atrodo, tai yra radikalizavimo tema. Junktinės valstijos nusprendė deleguoti federaliniam lygiui e, įgaliojimus kovoti su e, radikaliuoju terorizmu ir e, šitie dalykai taip pat mums e, buvo labai įdomus galvojant apie veiksmingesnę kovą su radikalizacija. Ir dar vienas dalykas, kuris buvo mums labai įdomus, tai buvo neapykantos apraiškų internete temos aptarimas. Ten mes kalbėjome, kaip turi būti šalinami iš interneto tokie, tokie pareiškimai, tokia informacija, pozicijos ES ir jungtinėse valstijose skiriasi. Ir jungtinių valstijų konstitucijos pirmasis pakeitimas ap apsunkina kai kurios e, dalykus. Ir e, taip pat e, Buvo įdomu žinoti, kaip veikia tos struktūros, kuriuoms e, yra deleguotas įgaliojimas iš interneto išimti tokio pobūdžio informaciją ar pareiškimus ir paaiškėjo, jog e, iškyla teisėkoros tikslinimo e, klausimas čia. Noriu dar kartą padėkoti dalyvausiems kolegoms, sekretariatui. Man atrodo, kad šita šitas delegacijos e, vizitas iš tikrųjų buvo labai turiningas ir įdomus, tad dar kartą ačiū visiems. Dėkoju. Katrina, aš manau, kad turime padėkoti mūsų darbuotojams. Atrodo, kad e, tie vizitai e, vyko jau pakankamai senai, bet viskas buvo puikiai organizuota, puikiai E, koordinuota, sustikome su valstybės e, e, departamento atstovais, kur aptarėme taip pat mums rūpimus klausimus. Nežinau, kiek kartų jūs lankėtis. Aš žinau, Tereza dar paprašė žodžio. Norėčiau padėkoti Klodui pirmininkui nes e, nelengva e, organizuoti misijas. Na, nu, konkrečiai kalbant apie šią misiją, taip pat e, nebuvo labai lengva ją surinkti, tačiau, kaip sakė Katarinė, buvo vykdyta ši misija, buvo pasiekta, kad skirtingų uh, ideologijų, skirtingos mąstysenos besilaikantis parlamento nariai galėjo vykti į JAV sostinę e, šiais išskirtiniais politiniais laikais, turint galvai išskirtinę JAV, išskirtinį JAV vadovavimą šiai šaliai, kad turint visą tai galvoje, buvome labai vieningi ir atstovavome ne vien tik tais parlamentui, bet taip pat. Uh, uh, uh, gal, galėjome e, apginti ir valstybių interesus, kaip kad, pažiūrėjau, dėl tų penkių šalių, dėl kurių piliečiams reikia vizų vykstant į JAV. Taigi mūsų darbo atvarkė buvo labai intensyvi, įdomi, svarbi, gerai parengti ir. Taigi buvo galėjome aiškiai pasakyti, ką laikome neteisybė ir galėjome vadovaujantis abipusiškumo dvasia dalyvauti įvairiuose susitikimuose. Bet to, kaip sakė Klot ir Katerina, buvo tarti svarbus klausimai, priekybos klausimai, saugos uosto klausimai, ties, tai yra tie klausimai, ties kuriais anksčiau dirbome, visą tai galėjome aptarti mūsų vizito į Vašingtoną metu. Įdomu dar ir štai kas. Ir bet tai yra sritis, kuriai e, skiriu didžiąją savo laiko dalį, tai yra kova su terorizmu. Taigi buvo aptarti įdomus klausimai, viskas, kas susijęs su kibernetiniais susitikimais, įmonių apsauga. Dar, e, kai susitikome su aukų atstovais, tai buvo labai įdomus susitikimas, nes buvo labai įdomu sustikti su vyriausybės atstovais, kurie atsakingi už žaukas, sustikti su kongreso atstovais, pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais, taip pat susikome politikais, kongreso, vyriausybės atstovais, ambasadoriais. Taigi tikrai puikiai darbo atverkė. Na, aš visuomet viską vertinu iš, vai, iš aukų perspektyvos, tačiau, pavyzdžiui, su NCCC susitikimas taip pat buvo labai aukšto lygio, mano galva. Be to viskas vyko labai atvira e, dvasia, mums buvo viskas paaiškinta. Taigi, manau, kad ir mes vykome labai gerai pasiruošę, nes dauguma misijos narių buvo labai suinteresuoti Mes nevykome į JAV tik paturistauti. Ne, mes vykome kalbėti apie svarbius klausimus. Todėl te galiu pasakyti, kad vizitas buvo puikus, gavome daug informacijos, galime puikiai pristatyti ir apginti ES poziciją, ypač šiais sudėtingais ir liudais laikais. Ir man atrodo, kad netgi pavykti e, net šiek tiek atsipalaiduoti šiais šiuo sudėtingu momentu. Taigi, Albrecht norėčiau dar padėkoti, kuri taip pat atvyko, bet jai teko išvykti, nes pasitėjo prastai, taigi išskyrus, na, kad jai nepasisekė, šiaip buvo visiškai vainikuotas sėkmės šis vizitas. Taip, tikrai e, džiugina tokios jūsų pastabos. Dabar e, manau, kad kai vėl vyks Libę į Vašingtoną, tai galiu pasakyti, kad mus ten gerbė, esame labai pasiruošę ir tikrai tai yra gero organizacinio pasirinkimo rezultatas. Norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems, pavyzdžiui, Jose Manuel, kaip ir visi kiti, jam noriu padėkoti ir visiems kitiems mūsų komiteto darbuotėms buvo parengta puikia programa bendradarbiavimas ir žimtumo komitetais, tačiau buvo ypatingai malonu vykti su šia delegacija. Matau, kad ir komiteto darbuotojai šypsosi, tikrai buvo puiku bendradarbiauti ir su jumis, kadangi labai susitelkėme į konkrečius klausimus. Tai padidino mūsų komiteto svorį ir tikimės, kad galbūt kitais metais vėl galėsime išvykti uh, į panašų vizitą. Kaip ten bebūtų, dėkoju visiems ir dėkoju už suteiktą informaciją. Na ir paskutinis darbo tvarkės punktas. Vėlgi tai susijęs su kelionėmis. Lybė ad hoc delegacijos vizitas į Japoniją. Labai trumpai apie šį vizitą. Nėra čia dalyvavusių asmenų, išskyrus mane. Todėl e, čia daug neišsiplėsiu, tik pasakysiu, kad sunku buvo patikėti, kaip puikiai buvo suorganizuotas šis vizitas. Jo metu taip pat buvo labai stilta į adekvadumo sprendimus, kuriuos dar reikės priimti. Ir jie liečia Japonijos ir ES prekybos susitarimą. Taigi tai buvo uh, Mm, ypač e, puikiai parengtas vizitas, kurio metu buvo ypatingai susitelta į kibernetinių grėsmių klausimus. Taigi tos mes buvo labai vaisingas, aptarkime, aptarime adekvatumo klausimus, taip pat dirbtinį intelektą, robotiką, kibernetinės grėsmės. Taigi buvo išskirtiniai susitikimai, tačiau labiausiai buvo susitelkta į štai, kad tai ir tam, kad e, galėtume per, per, užbaigti prekybos sutarimą, reikės užbaigti klausimus susijusius su duomenų perdivimu ir tai reiškia klausimus susijusius su kibernetiniam grėsmėm ir reikės adekvatumo sprendimo. Taigi dabar e, geres, geriau suprantame vieni kitų pozicijas ir su kuo be norėjome susitikti, su visi sutikomės, tai pradedant ministrais, baigiant verslu, Hačisunis didelėmis Japonijos bendrovėmis. Taip pat e, pristatėme mūsų duomenų apsaugos institucijas, taigi vizitas buvo labai vaisingas, esu labai patenkintas ir dar sėki norėčiau padėkoti Libe kolegoms, kurie prisidėjo prie šio vizito rengimo, dėkuoju ir sekretariatui, tai buvo išskirtinis vizitas, tai yra privilegija uh, dirbti lybę komitete, vykti šios vizitus. Mm, Japonai uh, labai daug svarbos teikia šiems klausimams, todėl labai rimtai ir į mus pasižiūrėjo, vyko labai svarbios diskusijos, informavome apie tai, apie ką kalbama šiuo metu ir Europos Sąjungoje. Taigi dėkoju visai šį vizitą rengusiai komandai. Lygiai taip pat komandai rengusiai vizitą ir Washingtoną. E, Jan Filipo nėra, bet jis tikrai labai padėjo, pasidalino savo žinimis, padėjo visi komandos nariai. Šiuo atveju tikrai buvo puikia komanda, Natalija ir kiti. Barbara, Natalija. Michaelas. Puiki delegacija, dėkoju visiems, dar sėki dėkoju sekretariatui už privilegiją, galimybę dalyvauti šios delegacijos vizite. Dėkoju visiems. Tiek. Kitas mūsų posėdis, beje, ar būtų daugiau mm, pageidavimo dėl darbo tarkės punkto kiti klausimai. Katrina, tik jų belikote tai ir Teresa. Žinau, kad visą tai yra transliuojama internetu, jeigu kas nors norėtų klausyti. Na, e, faktiškai kyla pavoja, pagunda pasakyti, kad jūs meloniausi, mėliausi šio komiteto nariai, linkiu gerų šventų kalėdų, bet dar pasimatysime visi Strasbūrė. Taigi linkiu visiems geros klūties, dar pasimatysime Strasbūrę. Oh, yeah, have... Ir mm, nepatikėsit, bet e, pirmadienį vyks Libė komiteto posėdis e, skirtas e, saugumo dialogui su komisaru Kings, taigi visai tai pamiršau, bet tikiuosi, kad busite, taigi dar neatsisveikinu. Tiesiog sakau, iki pasimatymo pirmadienį 7 val. Tikrai svarbus susitikimas. Taigi dar iki, iki pasimatymo kitame Libė komiteto posėdėje e, pirmadienio, o jeigu nepamatysiu, ko nors Strasbūrė iš komiteto darbuotojų, tai dėkoju. O su kitais pasimatysime Strasbūrė. Ačiū, Katrina.